Buenos días. Si les parece bien, podemos continuar. Labas rytas. Pratesime vakar dienos posėdį ir šiandien posėdis prasideda klaus, klausimų skirtų kredito reitingų agentūroms. Tai yra labai aktuali tema. Praėjusią savaitę buvome susitikę su Europos sisteminės rizikos komiteto atstovais. Ir šiame Komitete mes taip pat ruošiame pranešimą dėl pasiūlymo, dėl teisės akto skirto kreditų reitingo agentūroms. Jį ruošia ponas Domeničiai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Veronai Ros, kuri yra Europos vertybinių popierių rinkų institucijos vadovė. Prašau, jums suteikiamas žodis pasisakymui dešimčiai minučių. Much, Ačiū, ponė vicepirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, labas rytas. Mm. Norėčiau visų pirma padėkoti už tai, kad pakvietėte mane šiandien čia pristatyti Europos vertybinį popierų ir rinkų institucijos požiūrį į naują reglamento pasiūlymą dėl kredito, kreditų reitingavimo agentūrų. Savo trumpus pastebėjimus norėčiau mm, pradėti pristatydama mano institucijos darbą kreditų reitingavimo institucijų srityje. E, šiuo metu mes įgyvendiname reglamentą, žinoma, pavadinimu ant, kaip antras kreditų reitingavimo agentūros reglamentas. Ir e, tik tai nuo 2011 Liepos mėnesio pradžios e, mūsų agentūra prisėmė atsakomybę už kasdienį E, kreditų reitingavimo agentūrų priežiūrą. Ir praėjusiu metu spalio mėnesį mes ėmėmės reikalingų žingsnių. Mes įvykdėme pirmąją, e, pirmąją inspekciją ir, atliko, ir patikriname tris pagrindinės kreditų reitingavimo agentūras 2011 gruodžio mėnesį. Ir 2012 eigoje mes uh, užbaigsime renkti išbaigsime kurti duomenų e, rinkimo e, instrumentus ir taip pat mes rengiamės atlikti vertinimą kaip e, sukurta reglamentavimo aplinka šioje srityje keliose ne ES šalyse. Ir taip pat domėsimės, kaip trečiuosiuose šalise yra taikomos e, reitingavimo metodikos. Norėčiau aptarti dabar tris pasiūlymus susijusius su kreditų reitingavimo agentūromis, aptarti kai kurias nuostatas. Manau, kad kai kurios nuostatos bendrai e, turėtų turėti teigiamo poveikio kreditų reitingavimo agentūrų priežiūrai. Visų pirma, pradėsiu nuo nuostatų dėl informacijos atskleidimo. Pavyzdžiui, emitentai, sponsoriai ir e, struktūrizuotų finansinių instrumentų, kurie privalės teikti informaciją apie kredito kokybę ir e, susijusio turto padėtį. Taip pat kreditų reitingavimo agentūros turės mūsų agentūrai e, teikti informaciją apie tai, kokias, e, mokė, kokius mokesčius gauna iš klientų. Kitas svarbus dalykas e, - interesų konfliktų prevencija. Anot šios nuostatos, kreditų reitingavimo agentūros negali skelbti kreditų reitingavimo, kuomet svarbiausi akcininkai yra tiesiog suinteresuoti tą reitinguojamą instituciją ar įmonę. Be to, mes su susidomėjimu svarstome pasiūlymą apriboti galimybę akcininkams būti kelių agentūrų savininkais, kalbame apie kreditų reitingavimo agentūras. Tai būtų tinkamas žingsnis teisinga kryptimi. Kita sritis, kuri, man atrodo, turėtų turėti pozityvaus poveikio, yra e, siūlymas mūsų agentūrai parengti harmonizuotą reitingų skalę, kurią turėtų naudotis visos kreditų reitingavimo agentūros Europos Sąjungoje. E, rinkos dalyviams būtų lengviau palyginti atskirus skirtingus reitingus ir metodologijas. Taigi tokia sistema prisidėtų prie skaidrumo, saveikumo ir galimybės lengviau palyginti reitingavimo procesą, bei taip pat užtikrintų didesnę sektoriaus konkurenciją. Be to šiame pasiūlyme yra numatyta, kad valstybės narės, narės e, numatys e, civilinę atsakomybę, e, kuomet bus pažeistas kreditų reitingavimo reglamentas, jeigu tai būtų tyčinis arba uh, didelio plaidumo atvejais. Taip pat toks atsakomybės režimas skatintų kreditų reitingavimo agentūras e, pasirinkti netgi griežtesnius reitingavimo procesus. Nors mes pritarėme komisijos pasiūlymui uh, remtis ES valstybėse narise e, galiojančiais įstatymais. Reikėtų nepamiršti saveikumo tikimybės ir tam tikrų netitikimų, nenuseklumo. Taip pat reiktų labai atidžiai apsvarstyti e, paskatas e, iniciatyvas susijusias su įrodinėjimo naštos sukeitimu, perkelimu. Norėčiau dabar aptarus naudingus pasiūlymus e, išsakyti keletą perspėjimo žodžių, vertinant šį pasiūlymą, ku, nes manau, kad kiekvienais atvejais reikėtų labai svarsyti galimą pasiūlymo poveikį. Visų pirma, esma agentūrai įvedama prievolė vertinti metodologijų projektus prieš jų įsigaliojimą. Pasiūlyme taip pat nurodyta, kad ESMA turėtų naudotis tais pačiais kriterijais atlikdama savo vertinime, kaip ir pagal dabar galiojantį reglamentą, tai yra nu, numat, nu, užtikrinti nesikišimą į reitingavimo procesą. Tačiau remiantis kol kas ribota mūsų sukaup, sukaupta patirtimi priežiūros srityje, nauja agentūrai pas, pasiūlyta rolė reikštų, kad atsirastų rimtos įtampos E, viena iš alternatyvų būtų sudaryti galimybę esmai e, stebėti, kontroliuoti vykstantis e, priežiūros procesą. Taip pat šis trečiasis kreditų reitingavimo pasiūlymas numato privalomą reitingavimo um, specialistų analitikų rotaciją. Aš visiškai suprantu komisijos tikslą užtikrinti didesnį, uh, didesnę konkurenciją šiame sektoriuje, nes, tuo, nes ilgą laiką remiamasi jau uh, E, kurį laiką dirbančiais specialistai. Tačiau nauji e, veikėjai rinkoje gali pasiūlyti, e, parengti aukštes, aukštesnius reitingus arba sumažinti kainą. Tai galėtų pakengti reitingavimo proceso kokybei ir tų reitingų patinkimumui. Ir svarbiausia, kad e, būtų užtikrintas profesionalų pasirengimas ir, e, ir, kad, ne, ir kad, būtų, kad būtų e, galima užtikrinti labai didelius lūkesčius siejamus su šiuo sektoriumi. Tačiau turime nepamiršti ir, ir to, kokią, pat, kokį papildomą poveikį tai gali turėti. Norėčiau aptarti dar vieną sritį. Pas, ir nes pasiūlyme numatyta, kad esma turėtų imtis dar papildomų priežiūros užduočių. Tai yra, esma turėtų įvertinti rinkų koncentracijos lygmenį ir susijusią riziką. Paprastai tuo užsima uh, konkurencijos priežiūrą užtikrinti instituciją. Ar tai reiškia, kad ESMA turės uh, būti pasirengusi prisijimti tokias užduotis? Reikėtų nepamiršti, kad esmai gali atsidurti nepavydėtinoje padėtyje, jai, nes jai tektų siekti vienas kitam prieštaraujančius tikslų, užtikrinti rinkos stabilumą ir taip pat stebėti vertybinių popierų e, rinkų konkurenciją. Galiausiai norėčiau aptarti dar du pasiūlymo aspektus, kurie tiesiogiai susijęs su esma, su esmos darbiniais procesais ir kuriuos šiuo metu svarsto esmos darbuotojai. Visų pirma, pagal e, patiktą pasiūlymą iki 2014 birželio mėnesio esma turi peržiūrėti e, Ar, trečių, ar trečiosios šalis įgyvendino pakeitimus įvedamus trečiuoju pasiūlymu? Tai reikštų, kad e, ESMA turėtų įvertinti reglamentavimo sistemas trečiosiose valstybėse. E, ypač įvertinti, ar trečių šalių teisinės sistemos už pasiekė tų pačių tikslų, kurie keliami ES reglamente. Taip pat numatyti griežti terminai ir daromos nuorodos į trečiojo reglamento pakeitimus. Taigi dėl to šis e, numatomas vertinimas bus iškeltų didelių sunkumų ir tai netitiktų didžiojo dvidešimtuko ir į OSKO e, sistemos keliamų tikslų, bet tai taip pat gali e, sukelti nepasitikėjimą esmą tikslais ir, jos, ir tuo, ar iš tikrųjų veikia gera valia. Ir dar norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau, apie, dėl to, kad esmai reikia suteikti numatyti papildomai laiko, kad ji galėtų parengti e, techninius reglamentavimo standartus. Dabar numatyti terminai 2013 sausio 1 yra sutampa su naujojo reglamento įsigaliojimo data. ESMA agentūrai reikėtų skirti reikalingo laiko, idealiu atveju vienerius metus, per kuriuos ji parengtų uh, tuos techninius standartus, kad taip užtikrintumėme kokybę, kurios tikitės jūs ir kiti teisė, teisė kur, kitus teisėkos institucijos esmos. E, Senjora Ros, muchísimas. Labai dėkoju. Labai dėkoju poniai Ros ir dėkoju Jums už tai, kad laikėtės Jums skirto laiko. Kitam kalbėtojui skirsime penkias minutės. Tai toliau kalbės ponas Norber Gajar, jis yra ekonomistas. Gerbimasis e, e, ponas pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, aš kalbėsiu apie rotacijos principą ir konkurenciją e, reitingų agent, sektorėje, kreditų reitingų kokybę ir trečia mano tema bus kreditų reitingų pernelyg priklausomybė nuo kreditų reitingų. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją ir prašau kalbėti lėčiau tam, kad vertėjai galėtų jūs tinkamai išversti. Taigi, pirmiausia, rotacijos principas ir e, kreditų reitingų sektoriaus kompetencija. Aš manau, kad jei bus patvirtintas rotacijos e, principas, tuomet gali rastis daug neiškumų. Pavyzdžiui, jeigu agentūra nustoja reitinguoti emitentą po e, trijų metų, iškils rizika, kad naujai paskirtas reitingas uh, bus arba ženkliai mažesnis, arba ženkliai didesnis nei ankstesnis reitingas. Ir dėl to po trijų metų laiko gali e, rastis nenumatytų reitingo sviravimų. Tačiau galima būtų e, šią problemą šiek tiek sumažinti, jeigu emitentą reitinguotų kita patikima kreditų reitingo agentūra. Jei kredito reitingų agentūra po trijų metų vis tiek reitinguos emitentą savo nuožiūrą, tai taip pat gali turėti neįgiamų padarinių, kadangi niekas nežinos, ar galima būtų tokiu reitingu pasitikėti. Ir aš manau, kad po trijų metų e, reikia uždrausti kreditų reitingų agentūrai reitinguoti e, tą konkretų emitentą arba išreikšti kokią nors nuomonę apie jų kreditingumą. Bet kuriuo atveju, rotacijos principas būtų labai nepatogus, kadangi jisai trukdytų mums palyginti įvairių kreditų reitingo agentūrų teikiamus e, reitingus. Ir aš norėčiau pasiūlyti alternatyvą. Aš manau, kad, kad Europos e, normas galima būtų nustatyti ir, ir tos normos e, nurodytų, kada kreditų reitingų agentūra e, gali nustoti reitinguoti emitentus. Tai reiškia, kad e, emitentai nebus priskirti prie atskirų agentūrų. Ir taip atsirastų, taip mes surugdytumėm dabar egzistuojantį uh, monopolį. Toliau, kreditų reitingų kokybė. Kreditų reitingai negali būti patikimi, jei uh, kredito reitingų agentūros neturės pakankamai darbuotojų, bet jei kredito reitingai ne, nebus pateikiami nusekliai ir jeigu jie nebus stabilus, jeigu jie nebus tikslus ir jeigu uh, e, kredito reitingų agentūros nekontroliuos uh, vertybinių popierių ir rinkų priežiūros uh, agentūra. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, kuriuo reikalaujama, kad kredito reitingų agentūra veiktų kuo skaidriau ir kad e, už atskirus, e, atskiras turto kategorijas būtų atsakingi skirtingi darbuotojai. Ir manau, kad reikėtų žengti dar toliau. Šiandien analitikas gali analizuoti maždaug 30 e, emitentų. Ir akivaizdu, kad e, šis skaičius nėra visiškai patikimas, kadangi analitikas neturi pakankamai laiko tam, kad tinkamai išnagrinėtų emitentą. Ir todėl aš siūlau. E, siūlau, kad kiekvienas e, kreditų reitingų agentūros analitikas prižiūrėtų nedaugiau nei 15 emitentų. Be to, tam, kad kreditų reitingai būtų nuspėjami ir stabilus, reikėtų taip pat E, pagerinti prognozių kokybę. Be to, aš manau, kad reikėtų pagerinti ir kreditų reitingų kokybę ir tikslumą. Reikėtų, kad e, reguliuotojai siektų absoliučios kokybės. Ir kad taip pat būtų su, uh, įvertinta ir uh, e, relativi kokybė. Ir manau, kad, kad kreditų reitingai turėtų būti apibrėžiami, nustatant paklaidą kiekvienam sektoriui. Ir toliau. Komisijos pasiūlyme yra parašyta, kad kreditų reitingų agentūros turėtų ir toliau pateikti pasiūlymus esmai dėl metodologijos, kurią jie taikės norėdami įvertinti uh, kiek yra laikomasi galiojančių reikalavimų. Ir e, ši metodologija galėtų būti, turėtų būti patvirtinta esmos. Manau, kad šis pasiūlymas yra teigiamas ir jis padidintų skaidrumą. Ir toliau, kaip galima būtų sumažinti mūsų priklausomybę nuo kreditų reitingų? Manau, iš tikrųjų panašu, kad, e, kad e, mes priklausome nuo kreditų reitingų per daug. Kreditų reitingai istoriškai buvo sukurti tam, kad paremtum smulkius investuotojus. Tačiau galiausiai šie reitingai dabar naudojami kitais tikslais. Nepamirškime, kad reiting, kredito reitingai nėra patikimumo garantija. Bankai, draudimo bendrovės ir stambus investicijų fondai turėtų uh, plėtoti savo, savo kreditingumo vertinimo sistemas. Ir aš manau, kad Europos centrinis bankas turėtų parengti savo e, valstybių reitingavimo e, sistemą ir turėtų nustatyti e, šių, šios sistemos taikymo taisyklės. Čia. Ačiū, ponė Gajarai. O dabar perduosiu žodį ponui Makoto Utsumė. Jis atvyko iš Japonijos ir yra kredito reitingos agentūros atstovas. Jums suteikiamas penkias minutės. Thank you very much, Mr. Chairman. Distinguished members of European Parliament. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau pristatyti savo bendrovę. Mes 35 e, metus Japonijoje jau dirbame šioje srityje. Mes atliekame kredito reitingo vertinimus. Ir mes atliekame savo kredito vertinimus tiek ES, tiek e, Junktinėse Amerikos valstijose. Dabar keli žodžius pasakysiu apie interesų konfliktą ir apie e, apmokėjimo e, už kredito reitingo agentūrų paslaugas modelį. Taip, žinoma, jeigu emitentas moka už atliekamą kredito vertinimą, tai gali būti susijęs su interesų konfliktu. Tačiau e, kitas dalykas, kita alternatyva, kaip pavyzdžiui investuotojas moka kredito agentūrai, kredito reitingo agentūrai už jos paslaugas arba yra kredito reitingo agentūros atliekamas e, investuotojos atlikto savo kreditingumo vertinimo patikslinimas, tada irgi šis modelis gali būti susijęs su galimu interesų konfliktu. Taigi, žinoma, e, norėčiau pacituoti e, poną profesorių Gustavą Manso jis e, teigia, kad reitingų agentūros turėtų e, jie tiksliai įvertinti bendrovę arba šalį, įvertinti jos kreditingumą, bet jos turi atsižvelgti taip pat į ir būsimą šios šalies arba įmonės egzistenciją, jos galimybę atsigauti. Taigi reitingų agentūros, e, jeigu jos nėra suinteresuotos įmonės arba šalies išlikimu, kurios, kurių kreditingumą e, įvertina, jos e, gali, sakykime, sumažinti e, šios įmonės arba šalies kredito reitingą. Tai būtent tokiu atveju naudingesnis yra emitento apmokėjimas už kredito reitingo agentūrų atliekamas paslaugas. O tuo tarpu Amerikos didžiosios reitingų agentūros nėra suinteresuotos įmonių arba šalių išlikimu, kurių kreditingumą, jos vertina. Todėl būtent jos netokios yra tinkamos vertinti, pavyzdžiui, e, europiečių įmonės. O mes, pavyzdžiui, Japonijoje esame labai atsargus mažindami kredito reitingą, nes galime sukelti pavojų šaliai arba įmoniai. Ji gali jau nebeatsigauti. Taigi būtent kaip mes galime uh, sumažinti tą neigiamą poveikį, kurį sudaro šitą oligopolistinę situaciją. Kaip mes galim padidinti konkurenciją tarp kredito reitingo agentūrų. Tai Japonija yra puikus egzaminas, e, puikus, tai atsiprašau, e, pavyzdys. Japonijos reitingo agentūros e, puikiai konkuruoja su amerikiečių didžiosiomis reitingo agentūromis ir jos net 80 procentų įmonių obligacijų Japonijoje vertina. Taigi būtent e, e, aš labai pritariu tam, kad būtų įsteigtos e, Europos reitingų agentūros, nes jos atsižvelgtų į pačią valstybę, į jos, į, arba į įmonę, į jos specifiką, į žmonių galimybę dirbti toliau ir atgaivinti tą įmonę arba šalį. Tačiau ironiška, bet dabartinė sugriežtinta reguliacinė struktūra kuri buvo sukurta atsižvelgiant į Amerikos didžiųjų kredito reitingo agentūrų veiklą ir jos klaidas ir jų klaidas, gali būti kliūtimi naujoms kredito reitingo agentūroms įeiti į rinką. Būtent mažosiams ir vidutinėms reitingo agentūroms. Jeigu norite didinti konkurenciją tarp kredito reitingo agentūrų, reikia imtis nacionalinių veiksmų ir didinti šią konkurenciją. E, tam e, reikia, kad e, toms kredito reitingams pritartų ir verslo grupės, ir įmonės atitinkamoje valstybėje, kad tos kredito reitingo agentūros, kurios yra naujos, įgautų jų pasitikėjimą. Tai bus galima sustiprinti konkurenciją tarp naujų agentūrų ir jau įsigaliojusių. Taigi, e, iš esmės, e, tokiu atveju galbūt gali kilti problemų toms e, įmonėms arba kredito reitingo agentūroms, kurios bando įeiti į kitą rinką nes jos nelabai išmano atitinkamos šalies arba įmonės specifikos. Vertinant kreditingumą ir valstybės skolą, svarbiausia yra politinė iniciatyva, politikos formuotojų ryštas kažką keisti ir, žinoma, žmonių pasirengimas imtis pokyčių ir atlikti tinkamai savo darbą. O būtent į tai neatsižvelgdavo amerikiečių kredito reitingo agentūros, kurios nuvertindavo eurozonos valstybių, e, valstybės skolas. Kita, kitas dalykas, mm, tai būtent e, reidito, reitingo agentūroms, nors jos yra privačios, reikia suteikti ir e, valstybinės paslaugas arba viešasias paslaugas ir reikalauti iš jų viešosios atsakomybės nes šios reitingų agentūros ir ekspertai daro didžiulę įtaką rinkai ir lemia valstybių bei žmonių likimą. Ačiū. Dabar e, žodis ponui Thierry Filiponat, Finance Watch e, organizacijos generaliniam sekretoriui. Prašau. Yeah, Ar girdite? Ačiū laiko didelę garbę e, kreiptis šiandien jūs ir kalbėti šią temą. Šis klausimas susijęs su daugybė e, šalutinių temų ir aš norėčiau sutelkti dėmesį vieną iš jų. Tai yra pernelik didelis pasitikėjimas kreditų reitingavimo ir tų, to reitingavimo sukeliamų prociklinių poveikių. Mes žinome, kad e, daromos klaidos ir kiekvieną kartą, kai paskelbiamas naujas reitingas, e, po to vyksta sudėtingos diskusijos ir abejojama tuo paskelbtų reitingu. Taigi, ką daryti, kad nebūtume taip, taip priklausomi nuo kreditų reitingavimo? Yra dvi galimybės spręsti šią temą. Visų pirma, pabandyti kiek įmanoma apriboti, sumažinti kreditų reitingavimo agentūrų galimybės, šansus, kad, kad jos padarys klaidas. Ir ta prasme pasiūlymas dėl direktyvos ir reglamento yra tikrai įdomus. Visi e, iki šiol kalbėję kalbėtojai pateikė papildomų pasiūlymų, galima juos svarstyti. Taigi tai būtų vienas požiūris. Kitas požiūris - suorganizuoti sistemą taip, kad kuomet kreditų reitingavimo agentūra padaro klaidą, tai neatsilieptų visai sistemai, kad tai netaptų pasaulinė katastrofa. Norėčiau sutelkti dėmesį šiandien į antrąjį sprendimą, nes iš tikrųjų pasaulyje visi daro klaidų, kad ir kaip bandytume išvengti klaidų tikimybės. Taigi, kaip sukurti tokią sistemą, kurioje atskira viena nuomonė neturėtų galimybės daryti įtakos finansinėms rinkoms ir ekonominiams sprendimams turime nepamiršti visų pirma to, kad kreditų reitingavimo agentūrams tenka dvigubas vaidmo. Jos yra ir teisėjai, ir prisiekusieji. Kaip teisėjai, jie skelbia kreditų uh, reitingavimą, įvertina kreditus. Tai yra jų darbas ir tą būtina daryti. Kaip prisiekusieji jos veikia uh, tame kontekste, kad joms tenka pusiau kvazi reglamentavimo funkcija. Jie tos agentūros atlieka tam tikras užduotis, nes vertina kreditus. Ir dar vienas svarbus, mažai svarstomas klausimas yra tai, kaip tie kreditai, kredito reitingavimai yra suformuluojami. Ir raidžių pagalba taip pat yra gradacijos investicinė pakopa, neinvesticinė pakopa. Tai ekonominėme kontekste yra neaktualu ir galima, galima būtų keisti šią sistemą. Ir, ir tai, kaip kreditų reitingavimas suformuluotas, būtent tai ir sukelia tą vadinamąjį kritimo ar, ar staigaus nuosmukio poveikį. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tą aspektą. Kaip pavyzdžiui, paskelbėma, kad, koks, kad e, investicinė pakopa, kad kokiai nors e, šaliai ar bankui paskelbiama, kad jis yra nebeinvesticinės pakopos, tai sukuria tokį didelį spaudimą, kad um, rinkos ima elgtis e, kaip banda. Kokie sprendimai galimi? Reikėtų iš, iš reglamento išbraukti nuorodas į, į tokį reitingavimą komisijos lapkričio mėnesį pateiktas pasiūlymas yra geras. Manome, kad tame pasiūlyme turėtų būti ir taisyklės pagal kurias dirba Europos centrinis bankas, pavyzdžiui, taisyklės reglamentuojančios, užstata, koks užstatas yra priimamas už kreditą, nes kreditai reitinguojami visur. Kitas svarbus dalykas. Ir šioje direktyvoje tas klausimas sprendžiamas reikėtų konkrečiau, aiškiau suformuluoti nuostatas ir neleisti vadybininkams savo darbo, kreditų reitingavimo agentūrose darbo vidaus taisyklėse turėti nuorodų į kreditų reitingavimą. Dar vienas dalykas, kadangi kreditų reitingavimas iš esmės yra nuomonės, tai tai nuomonė apie galimą įsiparei, prisimtų įsipareigojimų neįvykdymą. Ir tai turėtų būti formuojama ne raidėmis, o tiesiog turėtų būti tekstas, nuomonė, kur būtų paaiškinama, kodėl apie vieną ar kitą kreditą e, skelbiama tokia nuomonė. Ir reitingavimo agentūros tiesiog turėtų suformuluoti, koks, kokia yra galimybė, kokia yra tikimybė, kad e, prisimti kredito įsipareigojimai bus nevykdyti. Uh, reiktų pabandyti tai įvertinti kiekybiškai. Taigi ta galimo nevykdymo tikimybė galėtų būti įtraukta į Europos, Europoje taikomą indeksą Euri, Euriks. Kokiais, kokias metodas, kokius metodus pasirinkti? Esma agentūra tiesiog galėtų apskaičiuoti uh, galimo įsipareigojimų nevykdymo vidurkį ir tuo vidurkiu tada galėtų naudotis rinkos dalyviai. Taip būtų sumažinta galimybė daryti poveikį visai sistemai. Ir taip kreditų reitingavimo agentūros vaidintų svarbiausią esminį vaidmenį, vertintų kreditus, bet neturėtų galimybės daryti poveikio visai sistemai. Ačiū. Gracias, señor Filipona. Tiene... Dėkoju dr. Filipo Natui ir dabar sutikiu žodį Sonija Ivandorp. Ji yra uh, Societė Generalė bendrovės darbuotojų atsakinga už reitingus. Ji taip pat atstovauja Europos banko federaciją. Gerbėjai ponios ir ponai, dėkuoju Jums už šią galimybę pristatyti Jums e, Societė Generalė ir Europos banko federacijos uh, nuomonę. Europos banko federacija sveikina siekį sustiprinti kreditų reitingo agentūrų nepriklausomybę bei skatinti konkurenciją tarp jų. Tačiau mes kartu manome, kad privalomas rotacijos principo taikymas, kurį siūlo komisija, turėtų būti išsami išnagrinėtas. Bankų sektorius yra didžiausias reitingų vartotojas dėl, tiek dėl reitinguojamų emitentų skaičiaus, tiek dėl reitingų, reitingavimo reguliavimo, reg, reguliarumo ir uh, reguliavimo, šios sektoriaus reguliavimo. Europos bankai e, kiek per metus turi išleisti obligacijų, kurių bendra vertė e, viršyje pusantro trilijono eurų. Ir e, didžiąją daugumą šių obligacijų būtina reitinguoti. Ir todėl rotacijos principo taikymas yra problema, kuri yra itin aktuali bankams. Ir Jūs įsivaizduojate, kad jeigu kiekvienais metais e, obligacija bus reitinguojama kitaip ir kiekvienais metais įgaus kiti, kitą reitingą, tuomet investuotojai vargu ar norės investuoti į tokias obligacijas. Investuotojai įvairiose regionuose turi įvairių e, pageidavimų ir todėl Europos bankai paprastai e, gauna bent jau trijų kredito reitingų agentūrų reitingus. Jų, JAV, pavyzdžiui, turto e, valdytojai paprastai reikalauja e, trijų kreditų reitingų agentūrų e, nuomonės. Ir atsižvelgiant į tai, kad daugiau nei pusė iš šimto stambiausių turto valdytojų yra ne Europoje, akivaizdu, kad Europos bankai var, vargu ar galės kaip nors iš esmės įtakoti padėtį. Aš kalbėsiu su jumis atvirai. Europos bankai dar nesutarė. Ne, ne Kaip reikėtų vertinti komisijos pasiūlymą įvesti privalomą rotacijos principą? Šis pasiūlymas yra naujas ir e, apie jį nebuvo kalbama, kai vyko konsultacijos kreditų reitingų agentūrų. Sasita Generalė ir kiti Europos bankai mano, kad reikėtų išnagrinėti galimybę pateikti alternatyvių pasiūlymų. bankų ir kreditų reitingų agentūrų santykiai prarado pusiausvirą. Finansų rinkos ir reguliuotojai, įskaitant ir Europos centrinį banką, per nelik daug pasitikė kreditų reitingai ir dėl to pasikeitė bankų kasdienį veiklą. Ir kreditų reitingai dabar yra būtinas bet kokių finansinių operacijų atributas. Kreditų reitingai dažnai teigia, kad jo. Kreditų reitingo agentūros teigia, kad jos tik tai pateikia savo nuomonę. Tačiau aš žinau iš savo kasdienės patirties, kad bankų agent, atsiprašau, kreditų reitingų agentūrų veikla ir e, jų te, e, galimybė gauti ypatingai svarbią informaciją padaro tas agentūras labai e, panašias į reguliuotojus. Mes manome, kad būtina uh, labai aiškiai reguliu, reglamentuoti informacijos atskleidimą ir kad e, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos visiems emitentams ir visoms, visoms agentūroms. Europos bankai naudoja tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Jie skelbia e, trečiojo ramšio ataskaitas ir taip pat e, pateikė savo veiklos ataskaitas kas ketvirtį. Ir tose ataskaitose jau įsitvirtino tam tikras informacijos patekimo standartas. Ir, o reitingų agentūros dažnai naudoja savo metodologiją. Ir mes manome, kad, kad tą metodologiją būtina reguliuoti. Ir tik tuomet galima bus kalbėti apie bendrą kreditų reitingų indeksą, o tai yra vienas pagrindinį, iš pagrindinių rotacijos pasiūlymų dėl rotacijos principo įvedimo uh, elementas. Mes ir gyvename sudėtingus laikus ir e, Europos bankai turėtų turėti galimybę gauti finansavimą kapitalo rinkose. Ir mes, Sosite Generali, manome, kad prieš įvedant privalomą rotacijos principą būtina yra suderinti, e, suderinti informacijos pateikimo kredito agentūroms metodologiją ir taip pat suderinti reitingavimo metodologiją. Ir tik tuomet mes galėsime iš esmės pagelinti kreditų reitingų kokybę ir sumažinti disbalansą tarp agentūrų, imitentų ir kreditingų vartojimų. Vartotojų. Olam. Ačiū. Dabar žodis teikiamas ponai Kraliui, jis yra Olam Berger, ekspertas, jums penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, man didelis malonumas kalbėti čia su jumis. Aš norėčiau tik tai terpti kelis papildomus elementus, kurie nebuvo paminėti. Aš norėčiau tik tai apibendrinti, kokias yra institucinės problemos susijusios su kredito agentūromis. Tai, tai būtent pirmiausia, kad e, kredito agentūros visų pirma pačios įsitraukios yra į savo reitinguojamų įmonių veiklą, jos kartais netgi nustato jų investavimo galimybės ir patarė joms. Ir e, čia mes matome, kad vis dėlto monopolinė situacija susiklošusi yra rinkoje. Čia pažiūrėkime į Moody's arba Standard Poor's e, akcijų sandarą. Akivaizdu, kad iš tikrųjų atsižvelgiant į jų pelno ir apyvartos santykį, matosi, kad jie užima monopolinę rinką. Todėl mm, aš norėčiau pasakyti, kad e, e, emitentų mokėjimo mm, modelis, tai kai emitentai moka už reitingų agentūros teikiamas paslaugas, e, yra susijęs su interesų konflikt, konfliktu. Ir komisijos rotacijos pasiūlymas iš tikrųjų nelabai pagerins situacijos. Ir todėl e, dabar šiuo atveju, išnaudodama monopolinę situaciją, reitingų agentūros gali e, pasinaudoti savo išskirtinę padėtimi būtent ir gauti tokias pajamas, e, kur net negalima pasvajoti kitose rinkose. Todėl mm, iš esmės reikėtų atsižvelgti į kitą mokė, mokėjimo modelį, tai būtent, kad investuotojai mokėtų už kredito reitingus. Tai būtų vis dėlto nauja e, koncepcija ir e, mes matome, kad dabartinis reglamentas iš tikrųjų į tai neatsižvelgia ir e, manau, kad mes turėtume atkreipti didesnį dėmesį į tą investuotojų mokėjimo modelį. Kitas dalykas tai, kad į reglamente nelabai atsižvelgiama į rinkos ekonomikos reikalavimus. Be to, mes negalime pašalinti dabartinių problemų vien tik tai pareikšdami, kad kredito reitingas teikia produktus, o ne reiškia nuomonės. Nes tam reikia sukurti atitinkamas atsakomybės už produktą. Nes būtent E, investuotojai praras savo pinigus, jeigu e, reitingo agentūros neprisims atsakomybės už savo teikiamus produktus, jie, investuotojai, praras savo pinigus ir nepasieks rezultato. Todėl iš esmės analizės efektyvumas ir e, rezultatas turėtų būti svarbiausias. Ir būtent pabrėžiamas kokybiškas reitingavimas. Kitas dalykas Jeigu esma yra prašoma kiekvieną kartą patvirtinti reitingo, reitingavimo metodą, tai iš esmės nelabai padidės skaidrumas, nes tik tai sustabarės ir subiurokratės visa procedūra. Ir atsiras nauja e, tendencija, kad e, bus tarsi priskiriamos arba nustatomos atitinkamos metodikos reitingavimo. Ir todėl sumažės tų metodikų E, skaičius. Be to, e, gali būti, kad, sakykime, taikydami tą pačią metodiką, e, koncentruosis tam tikri rinkos veikėjai. Ir mes norėtume, kad dėl to tos koncentracijos būtų išvengta, o to, kaip tik ir siekiama, čia, sakykime, prašant esmą, nustatyti kiekvieną kartą reitingavimo metodą. Iš esmės, jeigu e, esma bus e, pernelyg apkrauta įvairiais ir vis kitomis užduotimis, e, tada negalės esma užtikrinti skaidrumo ir kokybės, sažiningumo ir konkurencijos. Todėl aš manau, kad Europos institucijos turėtų perbalansuoti arba persvarstyti savo reglamentavimo tikslus. Tai būtent didinant konkurenciją, nustatant naujus rinkos mechanizmus. Uh, kad būtent būtų e, atlikta reforma reitingavimo pramonės ir rinkų. Todėl mes e, pasiūlėme e, naują, naują formą, mes pateikėme pasiūlymą, kuris yra pagristas investuotojų požiūriu. Ir šitas, ši nauja forma padėtų naujoms reitingavimo agentūroms įsitraukti į rinką, vykdyti savo veiklą ir uždidintų konkurencingumą. Nes būtent dabar, kaip tik tai kreditavimo arba kredito reitingavimo rinka, kaip tik naudojasi savo masto ekonomiją, būtent e, teikdama e, asimetrišką informaciją tarp e, emitentų ir tarp investuotojų. Taigi problema yra, kad reitingo agentūros m, mm, dabar sumažinamos reitingus, jos tik atspindi rinkos dalyvių a, m, mm, riziką. Tai būtent a, a, ir mes negalime siekti, kad jos e, reitinguotų geriau tas įmonės, o turime siekti skaidrumo. Ačiū ponia Krol, dabar žodis paskutiniai kalbėtojai, poniai Susan Launi, e, patarėjai e, Europos klausimais iš Fitch Ratings, prašau. Pone vicepirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose skirtose kreditų reitingavimo agentūrams. Mes suprantame, kodėl dėmesys sutartas į agentūras. Mes žinome, kad yra tam tikrų trūkumų susijusių su vertybinių popierių vertinimu jungtinių valstijų būsto rinkoje. Mes pergrupuojame tas tuos vertybinius popierius. Mes suprantame, kad e, agentūros, šios agentūros yra svarbios finansų rinkoms. Atsižvelgiant į visą tai, mes tobuliname savo metodologiją, taip pat vidaus e, darbo, darbo tvarką ir mes žiūrėjomės visais pasiūlymais, kaip užtikrinti geresnį darbą. Šios dienos klausimas susijęs su komisijos pateiktų pasiūlymų pakeisti agentūrų reglamentą. Fitch agentūra pritarė bendriems tikslams užtikrinti didesnį konkurenciją ir skaidrumą reitingų agent, e, rinkoje. Man Manome, kad pastaraisiais metais Fitch agentūra prisidėjo abiejose sritise. Per pastarosius du dešimtmečius mes tapome vieninteliu galimu konkurentu Moody's ir Sanitar Poor's agentūroms, nors mes esame mažesnė nei šios dvi. Mes taip pat palaikome e, siekia atsisakyti mechaniško e, pasitikėjimų reitingais, tačiau manome, kad komisijos pasiūlymas gali e, duoti nepagidaujimų rezultatų, tai yra sumažinti konkurenciją, skaidrumą ir e, dėja užtikrinti, kad labiau būtų remiamas reitingais. Taip pat yra ženkli rizika, kad šie pasiūlymai prisidės prie Europos e, kapitalo rinkų sužlugimo. Ir savo pasisakymą aš sutelksiu dėmesį tik į vieną mus e, neraminančią sritį, tai yra e, rotacijos reikalavimą. Tačiau raginčiau narius perskaityti mano visą pranešimą. Taigi kalbėsiu apie kreditų agentūrų e, pas, skirtą pasiū, agentūrams skirtą pasiūlymą dėl rotavimus. Fitch agentūra pasisako už konkurenciją. Mes bandome e, sulaužyti mūdys ir sandant ir puos duopolį 20 metų. Mes turime e, tik tai 17 procentų kreditų reitingavimo rinkos, o mūdys turi 37 procentus, SRP 43 procentus. Tačiau manome, kad pateikti pasiūlymai dar labiau įtvirtins mūdys ir sandant ir puos pozicijas. Tai ypač pasakytina dėl siūlymų siūlomos nuostatos, kad kreditų reitingavimo agentūros gali vertinti tik 10 vieno emitento emisijų ir po to e, kalb, mm, pirmininkas prašo kalbėtojos sulėtinti savo tempą, nes vertėjai tiesiog nespėja net suprasti, kas yra sakoma. Ar norėtumėte, kad aš grįžčiau prie ankstesnio teksto, ar tiesiog man tęsti? Uh, Taigi, tai ypač pasakytina e, dėl pasiūlyme patiktos nuostatos, kad viena agentūra gali vertinti tik 10 vieno emitento emisijų prieš rotaciją ir e, rotacija turi trukti vienerius metus. Tačiau kita antroji agentūra gali to paties, tą patį emitentą vertinti. E, šešis metus. Mes manome, kad atsižvelgiant į tai, kiek rinkos dalies turi mūdis ir Sandit ir Pūlas, tai reikš, kad e, viena iš dviejų agentų, didžiųjų agentūrų visą laiką vertins šešerius metus, kurį kurią nors instituciją. Svarbu tik prisiminti tai, kad per pastaruosius trejus metus beveik 80 bankų buvo priversti siekti agentūrų rotacijos E, praėjus vieneriams metams pagal tą dešimties emisijų taisyklę. Tai pasakytina apie 25 didžiausias e, Europos įmonės. Tam, kad būtų įgyvendintas šis reikalavimas, e, emitentai tikėtina naudosis daugiausia dviejų agentūrų vertinimais vienu metu tai atsilieps situacijai rinkoje. Mes manome, kad 55 procentai e, emisijas darančių bankų vakarų Europoje paprastai turi tris reitingus. Taip e, geriau investuotojams, nes jie gali geriau įvertinti obligacijų vertę, tai užtikrina geresnė, ana, geresnė analitinė informacija ir tai sumažina palūkanų normą. Mes įvertinome, mes ištyrėme apie 3000 vertybinių popierių JAV, kurių vertė yra apie 1,6 trilijono JAV dolerių ir prieėmė išvados, kad e, e, trys reitingai reiškia, kad e, kaina paprastai, jeigu yra trys reitingai, kaina yra žemesnė nei tais atvejais, kai paskelbėmi tik du reitingai. Taigi, Iš tikrųjų, rinkoje tik trys agentūros - Fitch, Moody's, Standard ir Puos veikia pasauliniu mastu. Mums prireikė dviejų dešimtmečių, kad, taptų, kad galėtume konkuruoti su kitom dviem. Ir daugelis Europos įmonių uh, konkuruoja dėl finansavimo pasauliniu mastu. Volkswagenas į Volkswageno įmonę, jeigu jį turėtų tik tai vieną pasauliniu mastu priimtiną reitingą, atsu, prarastų didelį konkurencinį pranašumą, jeigu bandytų uh, užsitikrinti ir rasti finansavimo bankose JAF ar kažkur kitur. Uh, Taip pat e, reiktų nepamiršti, kad pagal dabartinį pasiūlę agentūros galima rinktis ne, ne tik remiantis jų reitingų kokybę. Reikia laiko, kad būtų sukaupta reikalinga patirtis ir todėl kartais emitent, emitentėms gali tekti rinktis agentūrą tik dėl to, kad kitos agentūros tuo metu negali vertinti, yra tame pagal numatytas taisyklės. Atsižvelgiant šias neplanuotas pasakmes, galima būtų svarstyti, ar e, tos rotacijos, vidamas rotacijos reikalavimas nepaskatins e, principo pasirašytojas moka įtvirtinimo, o ne emitentas moka agentūrams principo įtvirtinimo. Mes manome, kad tai viena iš nepagidaujamų pasiekmių. Ir kaip e, konsultacijose su komisijos atstovais pasakėme, nei vienas verslo modelis nėra e, visiškai e, apsaugotos nuo konfliktų intereso. Fitch agentūra mano, kad e, rinkoje turėtų būti galimybė visiems verslo modeliams egzistuoti, kad visus interesų konfliktus reiktų atskleisti. Ir kalbant apie emitentas moka principo taikymą, manome, kad interesų konfliktai būtų gerai e, atskleisti Taigi tai, kad mes neseniai sumažiname aštuonių pasaulio didžiausių bankų reitingą, yra įtakingas stiprus argumentas, kad mes savo reitinguose e, esame, kad, tai, kad principas, jog e, emitentas moka, yra svarbus. Taip pat remdamėsi savo patirtimi, galime pasakyti, kad emitentas patentas moka agentūroms principas negali būti pritaikytas e, toj pačiu principu, kaip ir investuotojas moka principas. Ačiū uždėmesi, esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ahora vamos a dar el turno de palabra a los oradores. Labai dėkoju. Pirmiausia, kalbėjęs e, šešėliniai pranešėjai. Jau keli kolegos užsirašė pasisakyti ir prašau pasakyti, kam užduodat klausimą. Pirmiausia, kalbės ponas Dominyčiai. Ne, ponas Dominyčiai nori kalbėti šiek tiek vėliau. Gerai. Tuomet EPP e frakcijos šešėlinis pranešėjas ir koordinatorius ponas e, Žanas Polis Gozė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kreditų reitingo agentūros uh, yra labai įdomus klausimas. Pirmiausia, aš norėčiau Jums priminti, kad, kad būtų protingiau pagalvoti ir a, išsakyti savo nuomonę aiškiai ir a, apgalvotai, nei skubėti ir pabandyti viską spręsti paskubomis. Aš norėčiau pasakyti du dalykus. Šiandien aš matau čia daug kamerų, daug žurnalistų. Kodėl? Kodėl? Kodėl jie yra čia? Dėl, odgi dėl to, kad kreditų reitingų agentūros, apie kurių egzistavimą mūsų piliečiai anksčiau net ir nežinojo, dabar vadina labai svarbu vaidmenį. Kiekvieną dieną apie jas kalbama, kiekvieną dieną kalbama apie valstybių reitingus. Ir dėl to kreditų reitingų agentūros atrodo labai svarbios. Aš manau, kad viską reikėtų vertinti e, santūriai. Ir tie tekstai, kuriuos mes jau patvirtinome, tos taisyklės jau yra pakankamai geros ir jas reikia taikyti. Aš nemažai e, dirbau e, tam, kad, kad, kad būtų akredituotos trys stambiausios kreditų reitingų agentūros, jos pateikė savo prašymus 2010 metų e, e, rugsėjo mėnesį ir mes laukime tol, kol bus, kol įsibėgėjęs esmos veikla. Ir situacija šiandien yra sudėtinga. Ir aš manau, kad mes turėtume vengti vieno dalyko. Nereikėtų mums turėti tokių taisyklių, kurių neįmanoma įgyvendinti. Krizė atsirado dėl to, kad mūsų modelis nebuvo tobulas. Ir šiandien kalbame apie tai, kad e, mums reikia daugiau reguliuoti, daugiau prižiūrėti kreditų reitingų agentūras. Ne, tai yra absurdas. ESMA neturėtų, neturėtų reglamentuoti šių agentūrų veiklos. Šios agentūros e, yra komercinės e, įmonės, kurios teikia informaciją investuotojams. Ir mes, kaip politikoje, turėtume stengtis e, ištaisyti susidariusią padėtį, kai šios agentūros e, užima per daug, per daug vietos mūsų kasdienime gyvenime. Mes e, visada norėjome turėti 3A reitingą, po to, kaip, kai jį praradome, sakome, kad jis tai visiškai yra nesvarbu, mums jo niekuomet ir nereikėjo. Yra, yra nelogiška. Ir mes žinome, kad, kad jei, kai buvo sumažintas Prancūzijos reitingas, mes vis tiek turėtume išsaugoti galimybę skolintis mažesnį už uh, pakankamai žemas palūkanas. Mes turėtume išsiaiškinę šiandien, kaip mes galėtume paskatinti konkurenciją tarp kredito reitingų agentūrų. Nežinome, kad konkurencija yra labai svarbus veiksnys ir e, konkurenciją galima būtų skatinti taikant rotacijos principą. Ir mes puikiai suprantame, kad e, tam, kad agentūros galėtų prisitaikyti prie šio principo, reikės laiko. Pavyzdžiui, fičių reikės, e, reikės nemažai laiko tam, kad jie galėtų, galėtų prie to prisitaikyti prie šio reikalavimo. Ir mes turime nustatyti taip pat labai aiškius principus, pagal kuriuos vyks rotacija, pas stambiausios agentūros galės teikti reitingus šešis metus ir po to dar, dar ir po to papildomai dar vienerius metus. Ir, tai, tai ir finansų sektorius taip pat turėtų prisimti didžia, didesnę atsakomybę už tai, kas vyksta šiuo metu. Valstybių skola. Kaip mes galėtume sukurti priemonės, kurios, kurios padėtų mums uh, ne tik uh, nuspėti krizės, bet ir iš tikrųjų uh, pamatuoti tinkamai temperatūrą. Uh, Ir šiandien mes užduodame savo klausimą dėl trečiojo reglamento. Ir mes tą patį klausimą klausime 2009 metais ir, ir, ir 2002 metais. Ir mūsų kolega iš Japonijos pasakė, kad, kad dabartinės pasiūlymas turi ir trūkumų, ir privalumų. Problemų yra daug ir aš manau, kad mums reikia nusiraminti. Esma turėtų turėti e, regla, e, reglamentą, bet tokį, kuris veiktų, nes e, tai, kas yra siūloma dabar, nėra aišku, ar iš tikrųjų pasiteisins. Dabar dėl esmos vaidmens. Aš manau, kad esma turėtų prižiūrėti jau kredituotas kreditų reitingų agentūras. pagal jau nustatytas taisyklės. Ši priežiūra būtų svarbi, tačiau mes negalime reikalauti, kad e, esma imtųsi kitos veiklos, papildomos veiklos. Ji negali kištis į vidaus, agentūrų vidaus darbo taisyklės, negali e, nieko sakyti apie jų teikimų reitingų kokybę. ir esma turėtų daryti viską, kad šios agentūros veiktų kuo skaidriau. Bet tai nereiškia, kad tai turi uh, kištis į jų metodologiją. Mes suprantame, kad e, kreditų reitingų agentūrų taikoma metodologija uh, turėtų e, būti rengiama atsižvelgiant tai, kad šios kreditų turėtų agentūros nėra tiesiog e, paprastos įmonės. Vien dėl to, kad e, kreditų reitingų agentūros šiandien vaidina labai svarbu vaidmenį. Aš manau, kad pranešėjas puikiai padirbėjo ir aš pasistengsiu irgi pagal išgalės prisidėti prie šio teksto tobulinimo. Ačiū, ponė Gozėsė. Ponė Borfeklincija. Aldė vardu gaunate žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, šią temą mes turėtume aptarti blaivę galvą, šaltų proto ir per daug nesileisti į emocijas. Mano nuomonė, pastarosiomis e, savaitėmis diskusijos apie reitingo agentūros įgavo tokį pagreitį ir mastą, kad e, dabar iš tikrųjų trukdo netgi e, rimtai aptarti šią temą. E, panas Gozės kalbėjo apie sąmokslo teoriją. Kai kurie žurnalistai netgi nueina tiek toli, kad sako, kad e, anglosaksai per savo reitingo agentūras nori įtakoti ES politiką. E, tačiau aš manau, kad mes turėtume vis dėlto pažiūrėti į šį dalyką pragmatiškai. Komisijos pasiūlymas yra su geromis intencijomis Tačiau e, aš manau, kad kai kurie jo punktai yra netikę ir iš tiesų yra nesprendžiama problema. Čia aš pritariu ponui Gozesui. Mums reikia pažiūrėti, ka, kokie pasiūlymai iš tikrųjų yra tinkami ir kur mes galime rasti problemos sprendimų. E, aišku, nustatyta, kad reitingo agentūros įgavo tokią reikšmę, kur yra didesnė negu ta reikšmė, apie kurią, ją, e, kurią jos pačios kalba. Mm. Nes iš esmės reitingų agentūrų vertinimai dabar jau uh, turi didžiulę reikšmę uh, vertinant valstybės skolas arba valstybės obligacijas. Todėl yra labai svarbu, kad mes pataisytume šią situaciją. Pirmasis dalykas, e, apie kurį jau kalbėjo keli kalbėtojai, tai būtent, kad mes esam pernelyg priklausomi nuo reitingo agentūrų. Pirmiausia, jeigu kalbam apie valstybinės obligacijas. Ir iš tikrųjų to aš nelabai suprantu, nes iš tiesų viskas, ko reikia e, siekiant įvertinti valstybės e, kreditingumą, e, yra pasiekiama, tai yra visa ta informacija yra pasiekiama per visus kanalus, per Europos centrinio banką, per šalies centrinius bankus, per įvairias organizacijas. Vis, visa ta informacija yra skelbiama viešai, todėl galima aiškiai ir tiksliai įvertinti kreditingumą tos valstybės, netgi nesikreipiant į reitingo agentūras. Taigi, ir iš esmės e, pensijų fondai arba investiciniai fondai, kodėlgi jie turi arba netgi privalo pagal savo nuostatus remtis reitingo agentūrų e, vertinimais vertinami, e, pavyzdžiui, valstybės obligacijas arba investuodami. Iš esmės, ta informacija taigi yra visiems pasiekiama. Ir mes, kaip teisės aktų leidėjai, E, mes galime nutraukti šitą įdingą praktiką. Tai būtent, kai yra pernelik didelė priklausomybė nuo reitingo agentūrų. E, e, pasiūlymas čia prisimti atsakomybę už savo produktus, tai yra būtent privaloma atsakomybė tokia įvesti reitingo agentūrams, yra tinkamas mano nuomonė. Ir tačiau turiu priminti, kad vis dėlto 27 valstybėse narėse uh, nėra vieno civilinio kodekso ir nėra e, teisės aktų, kurie vienodai reglamentuotų šitą atsakomybę už kredito reitingo agentūrų e, vertinimus. Todėl aš manyčiau, kad reiktų e, tokio e, vieningo vertinimo. Ir kad būtų nustatytas, pavyzdžiui, tam tikras ginčių sprendimo lygmuo, tai pavyzdžiui, teisinis arbitražas, kur būtų sprendžiami įvairius klausimai susijęs su tokiais reitingo uh, E, vertinimais. Ir taip išvengtume per didelės priklausomybės rizikos. Iš esmės, ESMA e, jau ir taip daug dirba. Mes neturime apkrauti jos pernelyg dideliu biurokratiniu darbu. Ir ESMA negali būti atsakinga už tai, kad būtų nustatomas reitingo agentūrų darbo metodas. Arba e, kaip jos laikosi tų darbo metodų ir ar jos dirba tinkamai. Tai yra labai techninis darbas. Tam reikia labai daug laiko ir išteklių. Ir mano nuomonė, ESMA iš tiesų negali savo to leisti tikrinti visas kredito reitingo agentūras. Manau, kad ESMA turėtų pasirūpinti, kad reitingo agentūrų rezultatai būtų palyginami tarpusavyje geriau, negu tai yra dabar. Va to mes galime reikalauti. Tas rotacijos principas, apie jį jau kalbėjo e, panas Žanpolis. Žan ir e, Europos bankininkystės institucijos atstovė taip pat kalbėjo, aš pritariu tai rotacijai. Tai, tai yra, atsiprašau, e, e, nepritariu tam tai rotacijai, nes iš esmės taip įsigalioti tik tai dvi polis. Jokios konkurencijos nebebūtų. Tiesiog būtų renkamas viena arba kita kredito reitingo agentūra ir viskas. Uh, Tai būtent e, galbūt mes galėtume nustatyti kredito reitingo agentūrų naują teisinę formą, tai būtent kaip fondai tai galėtų jos veikti. Ir tos, e, e, iš esmės, trys tos didžiosios kredito reitingo agentūros, dvi tiksliau, nes akcininkai yra dviejų vienodi, tai jos kontroliuoja 90 procentų visų pasaulio įmonių ar valstybių vertinimo. Tai būtent tai yra monopolis. Ir matosi, kad e, e, iš esmės e, prieš Lehman Brothers žlugimą ir po situacija nelabai ir pasikeitė. Tas monopolis išliko. Ir mes turėtume iš esmės stebėti situaciją ir Pietų Amerikoje, ir Šiaurės Amerikoje, kaip ten vystosi situacija. Ir mes neturėtume pernelik skubėti ir, žinoma, sudėti ginklų. Taigi dabar komisijos pasiūlymas. E, kaip nustatyti, kokiu laiku yra, pavyzdžiui, paskelbiami reitingai? Svarbia, e, kartais e, arba pakankamai dažnai prieš ekofino arba tarybos e, sprendimų prieimimo datas reitingai yra pakeičiami. Pavyzdžiui, likus kelioms dienoms iki tokio sprendimo prieimimo vis pakeičiami arba peržiūrimi tie reitingai. Ir dauguma atvejų reitingai yra pakeičiami per vėlai Ir čia galėčiau vaizdingą pasiūlymą, tai yra palyginimą pasakyti, kai jau įkritome į upę, tada jau mūsų reitingas yra prastesnis. Tačiau reikia šį reitingą jau iš anksto nustatyti. Tai yra būtent kredito reitingo agentūros turės išvelgti į visą situaciją ir laiku nustatyti reitingą, realų reitingą, kuris atsižvelgtų į visas, situa į visas aplinkybės esamos situacijos. Gracias, señor Klinz. No veo al ponente en la sombra del grupo. Ačiū. Nematau šešėlinio pranešėjo iš EKR frakcijos. Ponas Točiavas prašo žodžio. Tai prašau. Ponas Strečevas. ICR, e nejsem příliš velkým specialistou na... Aš nesu EKR frakcijos šešėlinis referentas. Aš neturiu daug patirties. Uh, kreditų reitingavimo agentūrų klausimų, tačiau su dideliu susidomėjimu klausiausi kalbėtojų ir norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų savo vardu. Sutinku su ponu Klinsu dėl to, kad dabartinėje situacijoje mes norime, kad vyktų ramios diskusijos. E, kad susitelktume į turinį ir kad siektume irgi blaivių, logiškų rezultatų. Taip tikriausiai reikėtų elgtis siekiant užtikrinti didesnę kreditų reitingavimo agentūrų konkurenciją. Man atrodo, kad pastaruosius kelis mėnesius šios agentūros skelbė informaciją apie tokią informaciją, kuri sukėlė žmonių nusivylimą. Todėl suprantama, kad politikai ne, ne visada nori tą informaciją išgirsti ir jiems kyla uh, pagunda pasitelkti reglamentavimą ir pa, paskatinti kreditų reikinkavimo agentūras ateities skelbti tokią informaciją, kuri patiktų politikams. Klausydamas iš šių diskusijų, uh, man kilo, klausant šių diskusijų, man kilo mintis, kad viskas sukasi aplink konkurencijos, kreditų reitingavimo agentūrų konkuravimo tarpusavėje klausimą. Ir klausydamas įvairių kalbėtojų suvokiau, kad ir jie patys nesutarė dėl to, kaip užtikrinti, kaip siekti didesnės tų agentūrų konkurencijos. Pakartosiu kad aš nesu šios ryties ekspertas. Bet man, man tikrai patiko kai kurie pono Gozės pasiūlymai ir klausydamasis jo pasisakymo, susidariau vaizdą, kad jis tikrai labai išmintingai suformulavo kai kurias mintis. Dabar žodis žaliesiams ponas Paskalkava. Aš noriu užduoti klausimų e, kalbėtojams. Pasinaudosiu šią progą. Bet prieš suformuluodamas klausimus norėčiau išsakyti vieno požiūrio, vieną pastebėjimą dėl Žano, Žanpolio Gozės pasisakymą. Žan, Žanpoliui Gozės. Jo nuomonę apie komisijos pasiūlymą žinau. Ir aš tik norėčiau pasakyti, kad Aš kalbu laisvai. Taigi, sakėjai, kad vienas iš iššūkių e, yra išvengti kreditų reitingavimo agentūrų e, monopolijos. Man ypač patiko Finance Watch organizacijos atsovo pasisakymas kaip sumažinti rinkų nestabilumą, kaip išvengti politizavimo, kreditų reitingų politizavimo. Man atrodo, kad reikia ieškoti e, tinkamo balanso tarp, būt, tarp konkurencijos būtinybės ir tokio tos konkurencijos organizavimo ir e, kad būtų išvengtas rinkų destabilizuojantis poveikis rinkoms. Ir norėčiau paklausti Finance Watch organizacijos atstovo štai ko, kalbant apie komisijos pasiūlymą, rotacijos klausimas. Nes e, tas kalbėtojas, vyrai Filipo Nat, apie rotaciją neužsiminė savo pasisakymę. Turiu klausimą ir societė generalė atstovui. Atstoviai. Man atrodo, kad ji nepritarė patiktiems argumentams ir kritikuoja siūlymus harmonizuoti tuos pasiūlytus modelius. Wolf Linz teigia, kad tie modeliai yra labai komplikuoti, sudėtingi. Mano galva, jie nėra labai komplikuoti, tokie pat sudėtingi kaip ir makroekonominis modelis. Ir reiktų bent jau siekti užtikrinti, kad būtų tam tikras nuseklumas jų dar, tų agentūrų darbe, kad būtų tas darbas kažkaip tai harmonizuotas. Vertinant tuos modelius, man susidarė įspūdis, kad Societė General atstovės nuomonė yra kita ir, ir, ne, ir neatsakė į patiktus ar kontrargumentus. Ir galiausiai pono Kral patiktas pasiūlymas savo ra, pasisakymę raštu, aš skaitau jo prieš paskutinį e, paragrafą, aš teisingai suprantu, kalbant apie konfliktų interesus, kurie neišsprendžiami tuo atveju, kai pasirenkamas investuotojas moka principas, nei tuo atveju, kai taikomas emitentas moka principas. Ir na, skaitydamas jūsų pasisakymo paskutinę pastraipą, aš ne visiškai tai suprantu. Ar iš tikrųjų taip? Toliau. Dažnai sakoma, kad agentūros yra, e, na, termometras, lakmuso popierėlis, kad, kad jos e, e, skelbia diagnozę ir teikia rekomendacijas. Ir Prisiminkime, kaip buvo Islandijos, Graikijos atvejais. Kadangi aš pagal išsilavinimą ir esu medikas, aš laikausi kitos nuomonės. Reikėtų, aš manau, kad reikėtų tų agentūrų e, bešališkumą geriau užtikrinti pasitelkiant pas, pasiūlytas nuostatas. Bet kaip sumažinti, kaip, kaip susilpninti tų agentūrų, kaip, na, kokių gydytojų ar diagnozės kelbėjų vaidmenį. Pavyzdžiui, mūdis agent, galima būtų kreiptis į Moody's agentūrą ir paklausti jų, kaip, kaip jie vertintų tokią galimybę, kad, kad jiems būt, nebūtų suteikta galimybė teikti rekomendacijų, skelbti prognozių. Ir tas klausimas buvo užduotas Moody's agentūrai ir atsakė, kodėlgi ne. E, čia kreipiuosi į Fitch ratings atstovę. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie tai, kad tų uh, prognozių vienas iš, iš tikslų užtikrinti, kad darbo uh, jėgos rinkos turėtų didesnį lankstumą savo funkcionavime. Man atrodo, kad demokratinėje sistemoje e, tai turėtų, tas na tokių rekomendacijų teikimas turėtų būti numatytas politikams, o ne agentūroms, kas turėtų galvoti agentūroms. Finalmente. Dėkuoju, ponui Kafe. Dabar Gūjo vardu kalbės Migelis Portaš, Portas. Ačiū, pirmininkė. Dvi pastabas norėčiau užsakyti ir po to pateiksiu savo klausimą. Pirmiausia, Pirmoji pasaba yra susijusi su valstybės, valstybės skola. Dabartinės aplinkybės e, neleidžia mums e, dėlsti. Aš manau, kad e, mes nesugebėsime išspręsti valstybės skolos problemų, jei mes nenustosime manyti, jog valstybės skola yra tiesiog savotiškas finans, e, finansinis produktas, kurį galima reitinguoti. Galime bet ką daryti, bet jeigu neatsigratysime šios įdingos nuostatos, tuomet nieko nepakeisime. Antra pastaba. Ji yra susijusi su tuo, ką sakė kolega iš Japonijos. Jūs minėjote, kad reikėtų turėti reikėtų e, skatinti kreditų reitingo agentūras suvokti, jog jos atlieka ir visuomeninį vaidmenį. Ką jūs turėjote, ką jūs turėjote galvoje? Ar tai reiškia, kad e, valstybės įstaigos turėtų dalyvauti kreditų reitingų veikloje ar valdyme? Ar jūs e, kalbėjote apie kokius, kokias nors kitas visuomeninio sektoriaus dalyvavimo formas e, kreditų reitingo veikloje. Na, aš asmeniškai nemanau, kad e, jūsų pasiūlymas buvo vykęs. Nemanau, kad e, mes turėtume leisti viešuos, viešuosius pinigus tam, kad finansuotume šias agentūras. Jau kalbėjome apie Europos kredito reitingų fondą ir kalbėjome apie tai, kad iš pradžių jam padėsime įsikurti, o po to jisai turėtų užsilaikyti pats. Aš manau, kad mes iš vis neturėtų skirti jokių pinigų jokiai kreditų reitingų agentūrai steigti. Taigi, Aš norėčiau, kad e, mūsų svečias iš Japonijos paaiškintų, ką jis turėjo galvoje, kalbėdamas apie tai, kad e, kreditų reitingo agentūros turėtų turėti platesnį visuomeninį matmenį. Ir klausimas. Klausimą noriu pateikti susitė general atstoviai. Jūs kalbėjote, ponė, labai aiškiai. Labai aiškiai pasakėte, kad reitingų agentūros uh, yra linkusios e, šaukti pagal JAV e, e, dudelę. Pasakykite, ką jūs turėjote galvoje konkrečiai. Ir dar vienas klausimas Finance Watch atstovui. Ką jūs turėjote galvoje, kai jūs kalbėjote apie tai, kad reitingo agentūrų nuomonės neturi jokio poveiko? neturi jokios reikšmės. Man atrodytų, kad šiandien kaip tik yra atvirkščiai. Panašu, kad reitingų agentūros e, formuoja e, sąlygas rinkoje ir po to pelnosi iš to. Taigi man visiškai neaišku, kas jis galėtų pasakyti, kad reitingų agentūrų nuomonės ir skelbiami reitingai neturi jokios reikšmės. Muima. Dėkoju, ponui Portas. Laiko lieka vis mažiau. Toliau kalbės Tomas Man, ponas Balčytis, po to ponas Gygol, ponas Foil, ponas Siemens, ponia Podimata, pon, ponas Langen ir ponas Van, ponia Vanjoka. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tuomet uždarome kalbėtojų sąrašą ir dabar kalbės Tomas Man. Prašau kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Dvi minutės, dar kartą primenu, nes laiko turime labai mažai, ponės, man prašau. A, ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat pažiūrėjau laikrodį, aš kalbėsiu nebeilgai. Man buvo įdomu, kaip ponė Loni pasakė, kad būtų labai ne, neblog, nebloga konkurencija. A, tačiau <laughs> čia tokia atveju pabrėžiama, kad tos didžiosios kredito agentūros atrodo vargsta iš jos žodžių sprendžiant. Taigi, e, iš tiesų, e, kredito reitingo agentūros jos teikia savo nuomonės, tačiau uh, E, iš esmės tos nuomonės turi didžiulę reikšmę. Ir e, sumažinamas reitingas, pavyzdžiui, valstybė kokia, koks nors, e, jie susi, susirenka tarybą tos valstybės, sprendžiantį stichinių nelaimių klausimus. Ir remdamas tais reitingais sprendžia atitinkamas problemas. Tačiau reikia vis dėlto netaip emociškai reaguoti į tuos reitingus. Man atrodo, kad iš tiesų reikia vėl tos žvelgti į visus elementus. E, Pone Karalė, aš norėčiau užduoti Jums klausimą. 2009 metais Jūs sakėte, kad reikia Europos kreditų reitingos agentūros. E, tačiau ne tokios e, agentūros, kuri teiktų geresnius reitingus, bet kuri būtų nepriklausoma. Roland Berger, jūsų, jūsų įmonė sukūrė fondą, skiria jam 3 milijonus eurų ir būtent siekiant šių tikslų E, steigiant tokią kredito reitingo agentūrą. Taigi, o ką mes pasiekėme? Taigi, e, ar jūs prisimtumėte atsakomybę kaip nepriklausoma agentūra už savo e, nuomonės, už savo produktus? Ar užtikrintumėte skaidrumą? Kas pasikeistų, jeigu būtų sukurta tokia reitingų agentūra? Europoje. Ar ši agentūra parodytų atvirai, kaip ji veikia, kiek jai mokoma, kaip rezultatai yra sudaromi. Ar iš tiesų, jeigu mes turėtume nepriklausomą tokį reitingų agentūrą, ar mes tikrai geriau reaguotume į iškilusias ekonominės problemas? Jeigu tai būtų, tai gerai. Tačiau tam reikia atitinkamų taisyklių. Žinoma, e, e, buvo e, pasiūlymas, kad būtų neleidžiama akredituoti tam tikrų reitingų agentūrų. Nesąmonė. Visos jos turi turėti lygias galimybės. Aš manau, kad politiškai mes turėtume taip nustatyti, taisyklės, kad e, būtų tiksliai laikomas atitinkamų taisyklių. Dėkuoju. Dėkuoju ponui man, dėkuoju, kad kalbėjote trumpai. Ir toliau ponas Balčytis. Dvi minutės turite. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbimi kolegos. Iš tikrųjų, aš kalbėsiu kaip e, žmogus, kuris keletą metų buvo finansų ministru ir mano valstybė buvo vertinama įvairių reitingo agentūrų. Ir tikrai noriu atsakingai pasakyti, kad reitingo agentūra tai nėra paprasta privati kompanija, o tai yra kompanija arba jos sprendimai turi pačią didžiausią įtaką į to šalies arba to regiono vertinimo ir ekonominį, ir politinį gyvenimą. Todėl, kad nuo to, koks bus e, paskelbtas reitingas, priklauso komersinių bankų veikla ir jų uždirbamas pelnas, priklauso vertinimas tos valstybės tarptautinėje politikoje Netgi tartotinio valiutos fondo veikla priklauso nuo reitingo agentūrų. Per 2008 metus Tarptautinis valiutos fondas uždirbo nuo 80 iki 640 milijardų dolerių. Todėl, kad reitingo agentūros sumažino įvairių valstybių reitingus, atitinkamai padidėjo palūkanų norma ir to būdu padidėjo taip pat palūkanų norma teikima Tarptautinio valiutos fondo. Tikrai noriu paremti Europos komisijos pasiūlymą, kad Europoje turi būti atskiros nuosavos reitingo agentūros ir šimtų procentų visiškai pritariu viceministrui, buvusiam viceministrui finansų iš Japonijos, kad to agentūrų darbuotojai turi gyventi ir veikti šitoje valstybėje ar šitoje e, sąjungoje, kad nuo jų sprendimo priklauso didelė dalimi ir šitų valstybių ateitis nes tos reitingų agentūros turi ne tik tais vertinimo galimybę bet jos yra sukaupusios didelį informacinį bagažą kurias kartais turi ir ekonominio ir politinio pobūdžio todėl aš tikrai pasisakau už tai kad mes tikrai pradėtumėm aiškiai suprasti kad mes konkuruojame tarptautinėje rinkoje kad reitingo agentūros yra vienas iš metodų, kaip iš tikrųjų toj tarptautiniai rinkoje kiekvienai iš konkuruojančių pusių užsitikrinti geresnės, geresnės sąlygas. Todėl aš tikrai palaikau Europos komisijos pasiūlymą su išskirtinės kai kuriais techniniais dalykais dėl, dėl galbūt esimo priežiūros e, koncentracijos, galbūt dėl reitingavimo E, principų, bet iš esmės tai iš tikrųjų tai yra didelis politinis klausimas, kurį Europą turime mes artimiausių metų įspręsti. Ačiū labai. Muchas gracias, eh, señor Balchitis. Tiene la palabra el señor Gigol. Ačiū, ponia Balčyti. Dabar žodis ponui Gigolui dviems minutėms. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už įdomias pastabas. Ir taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote iš toli, iš Japonijos pas mus. Pirmiausia, aš norėčiau užduoti kelis klausimus poniai Ros. Aš nelabai supratau, ką jūs sakėte apie tos patikrinimus reitingo agentūrų. Ar jūs atliks, patiksite pranešimą tam tikrą arba ataskaitą, ką jūs tam padarėte? Man svarbiausia yra ne tik ataskaitos, bet ir įdomu, ar esma išsamei tyrė reitingų rinką, ar yra ten interesų konfliktai, ar e, atsižvelgiama visuomenės nuomonės, kokios yra problemos šioje srityje. E, iš jų e, norėčiau sužinoti, ar toks tyrimas bus atliekamas ir kada jis bus atliekamas. Antras klausimas yra susijęs su tuo, kad daug kartų nurodyta, kad rinkoje yra didžiulė koncentracija reitingo agentūrų ir kad e, interesų konfliktai kyla, kurių neįmanoma išvengti jokiais mokėjimo modeliais. Ir akivaizdu, kad e, jei yra tokia didelė koncentracija, tada būtų prasminga e, taikyti įvairius modelius, tai taikyti mokėjimo modelių pluralizmą. Taip pat aš pritarčiau panu Klinsui dėl reitingų fondo arba kažkokios institucijos sukūrimo, kuri e, turėtų vertinti atitinkamų įmonių arba valstybių kreditingumą. Dabar kitas dalykas - Berger įmonės pasiūlymas. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs galite užtikrinti kad finansininkai e, vis dėlto nepasinaudos savo padėtimi ir e, negalės priversti reitingo agentūrų vis dėlto priimti jiems palankius sprendimus. E, ir iš esmės, aš sakyčiau, kad visuomenė taip pat turėtų dalyvauti tokios, tokio fondo arba tokios institucijos veikloje. Ačiū, Svenai. Dabar žodis ponui Diofrijo, dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Iš karto perėsiu prie klausimų. Viena iš neaptartų temų yra susijusi su kredito e, reitingų agentūro finansavimu. Kaip sakė Žan-Paul Gozės, tai nėra paprastas klausimas. Kol kas nesulaukėme jokių rezultatų, nagrinėjant reglamentą. Aš noriu užduoti Jums klausimą, ar Jūs pritarėte dabar egzistuojančiam finansavimo modeliui? Nes jis, jis, vertinant viską istorinėje perspektyvoje, tai jis buvo svarbus. Toliau, kaip su investuotojais? investuotojas moka principo įgyvendinimu. Taip pat noriu žuoti klausimą dėl e, ponios Ros išsakytus pastebėjimus dėl rinkų veikimo. Ji kalbėjo apie tai, kad agentūroms būtina turėti, užsitikrinti patikimumą. Tačiau kaip su rinka, kaip užtikrinti, kad rinka veiktų, jeigu atsirastų daugiau agent, struktūrų ir atsižvelgiant į tai, kad jau egzistuoja agentūrų sertifikavimas yra ir daugiau nei tos trys didžiosios. Kaip jūs vertinate galimybę, kad tos agentūros veiktų, kad atsirastų jų daugiau, kad jos veiktų kaip tinklas, kad atsirastų daugiau rinkos, daugiau konkurencijos rinkoje? toliau buvo kalbama apie reguliavimo institucijai numatomas užduotis e, ir įstatymų kuriejas, kokia yra jos svarba kreditų reitingavimo agentūroms. Gal galima būtų pakeisti kai kurias nuorodas tekste į įstatymų kurieją. Kaip užtikrinti rinkų stabilumą, nes tuo tarpu rinkos yra priklausomas nuo kreditų reitingovo agentūrų. Ponas Petersenas. Ačiū norėčiau paklausti pono Kralio ir e, pono Filiponato. Jūs e, e, savo dokumentuose parodėte, kas yra akcininkai kredito reitingo agentūrų ir nurodėte, kad tai yra monopolinė situacija dabar. Be to, jūs kalbėjote apie interesų konfliktus, kurie susiję su kredito reitingo agentūromis vien todėl, kad kai kurių reitingo agentūrų akcininkai yra tie patys. Aš norėčiau, kad jūs paaiškintume šią situaciją. Ir e, taip pat norėčiau padėkoti ponui Filiponatui už jo vertinimą. Ir e, iš esmės paklausti, ar e, šita akcininkų struktūra, pavyzdžiui, kredito reitingo agentūrų, gali būti nenaudinga užsakovams reitingo. Dėkuoju, ponia Podimata.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 Ir aš noriu, norėčiau, ponė, kad jūs ją pakartotumėt. Jūs pasakėte, kad reitingo agentūros privalo ne tik tinkamai įvertinti padėtį įmonėje, jos kreditingumą, bet ir turėtų taip pat pateikti ir tolesnės galimų pokyčių prognozę. Nes kitaip gali būti taip, kad reitingas staigiai kris. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, ypač kai mes kalbame apie įvairių šalių viešuosius finansus. Ir taip pat norėčiau užduoti dar vieną klausimą panui Utsumi. Kai jūs kalbėjote apie valstybės skolą ir jos vertinimą, jūs paminėjote, kad labai svarbu yra suprasti, kad vertinama yra valstybės skola. O tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į visuomenės interesą, kadangi toks reitingas turės įtakos milijonų žmonių gyvenimui. Tai yra labai svarbu. Ir aš norėčiau todėl jūsų bei kitų paklausti štai ko. Ar jūs pritarėte tam, kad būtų taikomas visuomeninio interesų apsaugos principas? Kaip galima būtų jį taikyti jei jis būtų reikalingas, ir ar galima būtų šį principą taiko, taikyti steigiant Europos kredito reitingų fondą. Ir taip pat, kad galėtumėt paminėti pono Barnijo nesnei padarytus pareiškimus. Yra daug argumentų, aš jų gal nekartosiu. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau pabrėžti, kad mes pernelyg esame priklausomi nuo kredito reitingo agentūrų vertinimo. Tai turėtume atsižvelgti. Ir iš esmės, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas ketina e, atlikti refinansavimą ir čia reitingo agentūros sumažina reitingą šitam refinansavimui. Taigi, e, aš norėčiau paklausti kalbėtojų, kaip jūs jūs vertinate sprendimą Junktinėse Amerikos valstijose, vertinant bankus nesinaudoti išorės reitingų agentūrų vertinimais, naudotis tik vidiniais vertinimais. Kitas dalykas, didesnis skaidrumas reiškia, kad reikia vienodų kriterijų. Ar paneros mano, kad galima sukurti tokius vieningus kriterijus? Tai, tai būtent, ar mes galime prižiūrėti visas finansavimo struktūras? Man atrodo, iš esmės galbūt čia reiktų valstybei patikėti šitą užduotį, o ne investuotojams. Kitas dalykas, man atrodo, kad turėtų būti nepriklausomas platformos. Tai būtent, kad reitingo agentūros savo paslaugas pardavinėtų per kažkokią bendrą platformą arba forumą. E, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti tokį sprendimą? Ačiū, Werneri. Dabar žodis ponui. Man jo dviems minutėms. Ačiū. Kalboju, dėkoju pašnekoms, tačiau aš išvelgiu du uh, paradoksus. Ar jūs manote, kad rinkoje galima įvertinti riziką, nes rinka visada susijusi e, su tam tikrų nestabilumu ir kreditų agentūros visada nepatikė bešališko vertinimo. Taigi, dabar valstybės įsikūrė įsiskolinimas. Buvo sakyta, kad taikant e, emitentas moka principą, e, neišvengiama kon, konfl, interesų konflikto, tačiau pas, jeigu taikysime pasirašytojas moka principą, tai situacija bus dar brang, blogesnė, ypač kai kuriuose valstybėse, nes, galima, nes tuomet auga palūkonos už pas, paskelbtą didesnę galimą riziką. Taip pat, kaip su informacija, kaip su galimybė gauti, turėti informaciją apie viešasias sąskaitas. Taip pat norėčiau nusižinoti, kokiu makroekonominiu modeliu jūs remetės e, e, formuluodami savo prognozes, ponė Žan-Paul Gozės nes kaip ta, makro, taikant makroekonominį modelį e, galima parengti tikrai mm, patikimas prognozes ir jas statistiškai vertinti. Nežinau, ko, ko jūs rėmėte savo pasisakymę. Taip pat, kokį modelį, reikia pagalvoti, kokį modelį taiko valstybės narės. Agentūros gali teikti rekomendacijas, tačiau matome, skaitome, kokias rekomendacijas jūs iš tikrųjų teikia ir vertinant tai, ar jūs neižvelgėte paradokso štai kame. ES išgyvena nuosmukį ir e, kad. E, ir kad kreditų reitingavimo agentūros tarsi e, nekreipia dėmesio į tai, kad taikoma griežta taupimo politika savo vertimo, vertinimuose. Toliau konkurencijos e, punktas ir paskutinis klausimas, pasebėjimas. Norėčiau žinoti, kodėl e, svarstoma galimybė įvesti emitentas moka e, principas ir jeigu e, viešasis, jeigu būtų tvirtintas principas viešasis emitentas moka, kaip tai atsilieptų uh, valstybės padėčiai? Pane e- Ferreira, dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai. Man kelia problemų du dalykai. Pirmiausia, per nedidelę koncentraciją ir konkurencijai skatinti reikalinga aplinka. Ir aš norėčiau, kad Verena Ros mums išsamei papasakotų, kiek reitingavimo agentūrų jau yra registruota, su kokiamis kliūtimis susiduria tos įmonės, kurios norėtų pradėti veikti reitingavimo rinkoje ir kaip yra valdoma konkurencija Pavyzdžiui, ar yra ribojama rinkos, užimama rinkos dalis. Ir antras sudėtingas dalykas tai yra valstybių skolų reitingai. Žinome, kad šie reitingai sukėlė nemažai problemų. Ir akivaizdu, kad uh, Valstybės skolos reitingai turi didžiulį poveikį tam, kas vyksta šalyje. Kai kalbame apie valstybės skolos reitingą, turime nepamiršti, jog šie reitingai pirmiausia yra reikalingi investuotojams ir rinkoms, kurios turi dažnai savo ketinimų, savo intencijų. Todėl svarbu yra, yra išsiaiškinti, kada bus skelbiama, skelbiama informacija apie valstybės e, e, padėti valstybė ir, ir kada yra skelbiami reitingai. Ir manau, kad gal iš, apskritai reikėtų uždrausti reitinguoti valstybės e, skolas. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentams ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Ros. Dar kartą kolegos primenu, kad turime mažai laiko ir todėl suteikiu kiekvienam kalbėtojui po dvi minutės. Pone Ros, labai Jums ačiū. Aš pasistengsiu atsakyti į už visus užduotus klausimus, tačiau jeigu nesugebėsiu to padaryti, tuomet susieksiu su, jim, su jumis asmeniškai. Pirmiausia, aš iš tikrųjų manau, kad reitingų svoris, ko gero, e, tapo pernelik didelis, tikrai didesnis, nei mes to norėtume ar, ar tikėjomės. Ir todėl turime pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pakeisti šią tendenciją. Ir tą galėtume daryti dviem būdais. Ko, e, komisija stengiasi išnagrinėti e, abu šios būdus Vienas iš jų yra, yra konkurencijos skatinimas, o kitas yra priklausomybės nuo reitingų mažinimas. 20 agentūrų kol kas yra registruota, tačiau didžioji dauguma šių agentūrų yra labai mažos ir veikiančios tik tai savo šalyje o tarptautinėje agentūrų rinkoje veikia tik kelios stambios agentūros. Ar, būtų, ar galėtų e, reitingo agentūrų e, tinklas konkuruoti su šiomis stambiomis kredit, reitingo agentūromis, nežinau. Ir Toliau, aš manau, kad e, politikai e, turėtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų sumažinti mūsų priklausomybę nuo reitingų. Aš savo žanginė kalboje neminėjau, bet komisija e, dirba šią kryptimį. Dar labai svarbu yra padidinti skaidrumą. Manau, kad labai svarbu, kad mes kartu su komisija pagalvotume apie tai, kaip galima būtų gyvendinti jau galiojančius uh, E, dokumentus, e, apie kuriuos daug kas kalbėjo, bet ir kad pagalvotume apie tai, kaip galima būtų juos patobulinti tam, kad mes galėtume sumažinti e, savo priklausomybę nuo kredito reitingų agentūrų bei paskatinti konkurenciją reitingų agentūrų rinkoje. Toliau. Mes pateikėme sausio pradžioje 2011 metų veiklos ataskaitą. Ir iki šio ketvirčio pabaigos mes taip pat paskelbsime savo veiklos galutinius rezultatus. Tai tiek. Dėkoju. Toliau ponas Gejar. Dvi minutės tik tai Ačiū. Norėčiau visų pirma atsakyti poniai Ferreirai į klausimą dėl e, rinkų poveikio rinkams apribojimo. Dėl žymumos, atsiprašau, rinkos dalies. Kaip apriboti turimą rinkos dalį agentūrų? Naujajame reglamente reiktų suformuluoti nuostatas tuo klausimu dėl rinkos dalies apribojimo. Aš esu pasirengęs dvišaliu ar pagrindu tai e, smulk, detaliau aptarti. Ir toliau. Kitas klausimas, kurį norėčiau aptarti. Pono Kanfano pasisakymas dėl to, kad agentūros tuo pat metu yra ir termometras ir atlieka gydytojo funkcijas. Na, iš tikrųjų taip ir yra. Agentūros teikia rekomendacijas iš politinio požiūrio taško, na tai abejotina užduotis ir galima įsivaizduoti tokią situaciją, kad agentūros rekomendacijas teiktų skolos emitentui, ypač kai vertinamas valstybės įsiskolinimas nes dabar e, agentūros labai atvirai skelbia savo nuomonę dėl galimo kritimo ar augimo. Ir tai, na, kabutėse gali sukelti šoko efektą. Ir paskutinis dalykas, aspektas. Tai, taip pat pono Kanfan pasisakymas siūlymas keisti pačią reitingavimo išraišką. E, toks reitingavimas atsirado ketvirtojo dešimtmečio pradžioje. Ir tuo metu institucija Junktinėse valstijose pasirinko tokią, e, formul, tokią formulę, įvedė tam tikras ribas, tam tikrus lenkščius Ir bėgant laikui, man atrodo, e, kai kurie dalykai pasikeitė. Ačiū. E, e. Ačiū. Dėkuoju. Toliau ponas Utsumiai. Dvi minutės turite, ponė, tam, kad atsakytumėte pateiktus klausimus. Na kągi. Buvo pakomentuota mano frazė apie tai, kad reitingų agentūros turėtų nepamiršti ir apie visuomeninį interesą. Visuomeninis interesas, mano prasme, ta bent jau reikšmė, kurio aš pavartoju tą žodį, nereiškia valstybės įstaigų dalyvavimą šių agentūrų veikloje. Aš kalbu apie darbo principus bei dvasę kredito reitingų agentūrose. Aš manau, kad reitingų agentūros turėtų uh, suvokti, kokį svarbų vaidmenį jos atlieka. Daug kas kalbėjo apskritai, pažiūrėjau, apie tai, kad bankai nėra vien komercinės įstaigos. Jie vaidina svarbu, labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenės gyvenime. Ir Japonijoje, pavyzdžiui, kilo krizė pirmiausia dėl bankų veiklos. Pirmiausia dėl to, kad bankai pamiršo apie tai, kad jie turi rūpintis e, visuomenės interesų. Ir todėl aš manau, kad reitingo agentūros turėtų nepamiršti apie tai, kad e, jos turi rūpintis visuomenės e, interesais. Dėkuoju. Toliau, toliau ponas Filipona. Mhm. Okay. Okay. Ar girdite dabar? Aš, bandau, aš bandysiu atsakyti visus užduotus klausimus per man skirtas dvi minutės. Atrodo, kad mes kalbame apie viešąją gerybę, visuomenės interesą ir atrodo, kad tuo klausimu sutarėme. Ir perinu iš karto prie rotacijos klausimo. Tai susiję taip pat ir su oligopolijomis bei kaip suformuoluoti tokią nuomonę, kuri neturėtų įtakos rinkų padėčiai. Rotacijos klausimas. Buvo įdomu klausytis kritikos išsakytos rotacijos principo atžvilgių. Visą tai susijęs su tuo, kad reitingavimo rinka yra oligopolija. Uh, jeigu įtvirtiname rotaciją, atsiranda kitų agentūrų, kurios nėra oligopolijos dalimi, jo, jo, jo, laikosi kitų standart, jos laikosi kitų standartų, e, jų reputacija kita, jos netokios patikimos ir tarsi visa tai neturėtų pasiteisinti. Ir kritikai, e, šio principo kritikai na, pasiremė tvirtais argumentais. Tačiau svarbiausia tai, kad dabartinė sistema, pagal kurią reitingai išreiškiami žodžiais, nepasiteisinam nepasiteisina, nes tai, yra verdikt, nėra, tai nėra verdiktas. Ir jeigu suteiksime galimybę, numatysime galimybę skelbti nuosprendį, verdiktą, atsižvelgianti visus susijusius aspektus, konfl interesų konfliktą, manipulacijas, nemanipulacijas, niekas neturėtų turėti galimybę skelbti verdikto. Todėl reiktų rinktis labiau te, techninius, netokius emocinius aspektus, pavyzdžiui, įsipareigojimų nevykdymo tikimybė. Paskelbėte tam tikrą skaičių ir taip užtikrinama mažesnė įtaka, tai grinai techninis dalykas, remiantis kažkokiu vidurkiu. Buvo užduotas klausimas apie terminus, apie skelbimo momentą. Aš kalbėsiu trumpai. Jokios samokslo teorijos, ar tai buvo sąmoningai tyčia padaryta ar ne, aš nežinau. Tačiau faktas yra tai, kad kai, paskel, kai kuriais atvejais kredito e, pakopos sumažinimas, to, to tos žinios paskelbimas buvo labai nesėkmingas. Nežinau, kodėl tai buvo. Tai buvo labai nenaudinga Europos šalių vadovams. Taip pat pabandykime atskirą kažkieno nuomonę įvertinti, pagal, pritaikydami kriterijų, vidurkį. Niekas neturi teisės daryti įtakos visai sistemai. Pona, tiene la palabra la señora Van Dorp durante dos minutos. Dėkuoju. Dabar kalbės ponia Van Dorp. Dėkuoju, aš norėčiau sugrįžti prie man patiktų dviejų klausimų. Vienas dėl bendros reitingavimo skalės ir dėl to, kad reitingų agentūros dažnai yra linko, e, e, linkusios šokti pagal ją muziką. Reitingai yra e, rengiami pagal matematinius modelius. Jie labai objektyvūs ir galutinį sprendimą priima keli žmonės, kelių žmonių komisija. Galiu taip pat jums ir paaiškinti, kodėl suderintos sistemos nebuvimas kelia tiek daug problemų. Pirmiausia, dėl to, kad agentūros elgesi nekolegiškai. Pavyzdžiui, viena agentūra paprašė, kad, kad kad jos, mitent, jos, mitent, e, jos vertinami mitentai patys įvertintų savo turtą ir savo prognozes. Visos reitingo agentūros e, turi bankų mokumo vertinimo e, metodologiją. Ir viena agentūra, viena agentūra sugalvojo taikyti taikyti e, JAV naudojamus e, principus. Tai yra e, atsižvelgti į tai, kad JAV dažnai balansuose yra, yra atspindimi labai didelė rizika, atspindimas didelė rizika turintis turtas. Ši metodologija buvo neseniai tik tai įvesta ir uh, Ir vienaip ar kitaip jį įsitvirtins ir bus taikoma ir kitų kredito reitingų agentūrų vertinant mažus ir, ir vidutinio dydžio bankus. Dėkoju, panė. Pirmininkai, atsakysiu du klausimus, o kitus atsakysiu dvišalį pagrindu. Kaip mes galėtume sukurti investuotojas moka principą ir uh, ką mes siūlome Europai. Europos reitingų agentų, agentūra, kurią mes norime sukurti, bus finansuojama iš privačių e, lėšų ir ji nesieks pelno. Mes manome, kad tai tokia finansavimo struktūra geriausiai tinka tokiai įstaigai, kadangi ji teiks labai svarbės nuomonės apie kitas, e, kitus komersinius subjektus, tačiau ji kartu e, vaidins ir visuomeninį vaidmenį. Ir mes manome, kad ši agentūra turėtų veikti pagal tokį modelį, kuriuo vadovaujasi dabar bankai, tai yra taikant bazilį 2 ir, ir, kred, ir pagal kredito padalinių rekomendacijas. Ir mes manome, kad tai bus veiksmingesnė ir pigesnė sistema. Ir trečia, ši įstaiga. Uh, veiks labai skaidriai, super skaidriai. Viskas, ką veiks agentūra, bus skelbiama internete. Ir visi, kas gali ir moka naudotis internetu, viską žinos apie agentūros veiklą. Visi modeliai, visi uh, skaičiai, kurie ir yra naudojami, modelių, bet kokie pokyčiai, įvairios kombinacijos, viskas bus skelbiama. Ir viskas bus skelbiama realiuoju laiku bus, e, ske, bus e, viešai, viešai skelbimas kiekvienas e, agentūros skaičiavimo žingsnis. Toliau, kaip atrodo šį platformą? Mes norime pakeisti teisės aktus taip. Pirmiausia, platformoje bus skelbiami oficialūs reitingai, po to kredito visi, e, visus agentūros galės e, atlikti neuž, neužsakytą reitingavimą. Ir trečia, visus agentūros turės taikyti bazilio 2 reikalavimus. Ir mes manome, kad e, investuotojo, investuotojas moka principas tikrai bus naudingas ir jis bus naudingas visiems, skaitant ir investuotojus. Ačiū, ponia Krol, ponia Launet. Labai trumpai. Ačiū. Mes pritarėme dėl to, kad nereikėtų visiškai bešališkai pasitikėti reitingais, kad e, reitingai neturėtų būti mini reglamente. Tačiau noriu perspėti štai dėl ko, kad ir kuo pakeistumėte reitingus, vis tiek bus kaž... panaši tos naujos priemonės funkcija. E, Ir iš tikrųjų tie, kas nori, kas ieško finansavimo, turės patys pasirūpinti tuo, kad išsiaiškintų reitingavimą. E, labai geras reglamento siūlymas yra didesnis skaidrumas. Svarbiausia, kad metodologija, reitingai, logika kad visa ta informacija būtų skelbiama, kad žmonės galėtų pasižiūrėti, išsiaiškinti, kokiu pagrindu remiantis, kokią logą remdamėsi mes paskelbėme kokį nors vertinimą ir patys susiformuoti savo nuomonę. Fitch agentūra mes neteikia konsultacijų, tačiau mes privalome paaiškinti kokiu, kokiais faktais remdamiesi mes patikėme konkrečių, konkretų reitingą turime nus, taip pat pasakyti, ar tikime, manome, kad e, reitingavimas auks ar kils. Tačiau nevertiname valstybės įsiskolinimo. Toliau, e, įsipareigojimų nevykdymo tikimybė. Reitingai nepateikia absoliučių prognozių, e, patikimą vertinimą, kaip viskas gali kisti bėgant laikui, vertinant tam tikrą portfelį akcijų ir poveikis yra tas pats. Mes tiesiog bandome vengti e, pasitikėjimo, pasiremimo vieninteliu informacijos šaltiniu. Taip pat bandome pateikti e, visus šaltinius, kurių, kurių pagrindų mes e, perdirbame ir analizuojame informaciją. Ačiū ponia Launi, dabar žodis e, pranešėjai poniu Domenyčiu. Grazie, molto brevemente perché siamo andati oltre il tempo e... Ačiū, aš kalbėsiu E, trumpai, nes mes jau neturime daug laiko. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti visiems, kurie dalyvavo klausimuose. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir kolegoms, kurie e, čia iškėlėte daug idėjų ir pasiūlymų pateikė. Aš e, galiu tik pasakyti šios žodžius dabar baigdamas. Tas darbas, kuris mūsų dar laukia, yra labai sudėtingas ir sunkus ir tas idėjas perkelti į realybę arba į pakeitimus kurie pakeistų Europos komisijos pasiūlytą tekstą, mm, iš tikrųjų būtų pakankamai sunku. Žinoma, mes diskutuojame apie tai, kad reitingo agentūros padarė daug klaidų, todėl mes ir susirinkome šiandien aptarti, kaip galima ištaisyti tas klaidas, kad jų nebebūtų ateityje. Nes būtent tos taisyklės, kurios buvo nustatytos anksčiau reitingavimui, jos nepasiteisino 2009 metais rugsėjo mėnesį buvo pateiktas pirmas tekstas, pirmas teisės aktas dėl reitingų agentūrų, vėliau jis e, dar buvo keičiamas ir man atrodo, kad parlamentas, atsižvelgdamas šios tekstus, turėtų sutelkti dėmesį į kelis punktus. Tai pirmiausia, teisės e, normų peržiūrėjimą. Tai būtent ar, ar mes e, imsimės tam tikrų teisės aktų panaikinimo Taip, ilgas kelias. A, tačiau mes tikriausiai turėsime įeiti, nes e, dėl valstybės skolos taip pat turėsime peržiūrėti atitinkamas taisyklės. Kitas dalykas - oligopolijos panaikinimas. Žinoma, yra daug alternatyvų, viena iš jų yra rotacija, tačiau reikia aptarti šias alternatyvas. Kitas dalykas - Europos reitingų agentūra. Taigi, naujam reglamente nėra minima Europos kreditų agentūra. Aš manau, kad bet kokiu atveju Europos parlamentas turėtų nuolat kelti šį klausimą, nes jisai pakankamai geras sprendimas. Aš, žinoma, turiu dar daug ką pasakyti, tačiau laiko nebeliko daug. Todėl aš paminėsiu tik tai vieną aspektą. Mums reikia teisinio tikrumo, mums reikia teisinio pagrindo mūsų pasiūlymui, Nes būtent e, e, šio naujų teisės aktų mes norime pa, panaikinti esamas e, problemas. Taigi aš norėčiau dabar baigdamas padėkoti visiems kalbėtojams. Jūs tikrai savo pranešimais prisidėjote prie mūsų diskusijų ir padėkoti patarčiau visiems. Ir taip pat mes parodėme, kokį vaidmenį gali prisimti parlamentas, spręsdamas šias problemas. Ačiū, ponė Domeničiai, dėkoju visiems ekspertams ir ekspertėms taip pat norėčiau padėkoti poniai Aros, norėčiau priminti, kad pranešimas bus e, pateiktas sausio 28 dieną, pakeitimus galime teikti iki kovo 22 dienos, taigi ačiū Jums. Okay, could those leaving please leave quietly? Dėkuoju, prašyčiau visų pasitraukti iš šios salės e, tyliai ir ramiai. Turime pradėti dirbti pagal mūsų darbo atvarkę, turime prie sugrįžti ir, ir todėl visų prašau nustoti kalbėti ir pasitraukti iš šios salės. No. Is this one any better? Could those who are leaving please... Prašyčiau dar kartą norinčių išeiti, išeiti kuo skubiau. Aš nenoriu, kad būtų kalbama šioje salėje. To... Aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui Otman Karas. Hello, Otman. Start... Labadiena, Otmar, jeigu jūs pradėsite kalbėti, tuomet gal žmonės supras, kad reikia nu, išeiti. Please, have... Prašau, tie, kurie turi išeiti, išeikite, nes kitaip. Ponas Otmaras Karas pristatys savo pranešimą ir visi, kurie nori pasikalbėti, išeikite už šios salės durų. Taigi mes jau 20 minučių vėluojame. Mes turime paskubėti. E, Gerima pirmininkė, ponios ir ponai. E, šitas kelias nuo reitingų agentūrų iki Bazelio proceso yra netolimas. Kai kurie klausimai yra labai susiję. E, pavyzdžiui, reitingų agentūros taip pat yra priklauso tai sistemai, kur reglamentuojama Bazelio uh, 2 sistema. Taigi aš norėčiau pradėti pristatyti savo pranešimą. Aš manau, kad mes kartu sutarsime, kad reikia pabrėžti mm, teisėkuros darbą. Ir aš manau, kad mes jau čia esame pasirengę šiam teisėkuros procesui. 2010 m. savo iniciatyvos pranešime mes kaip Europos parlamentas ir šis komitetas padėjome pagrindą Bazelio komiteto darbo rezultatų įvertinimui ir padėjom pagrindus Europos komisijos darbui. Taigi, darbas jau baigtas ir komisijos pasiūlymas, kurį mes vertiname dabar šio pranešimu, eina ryštingai Europos parlamento pasiūlytą linkime. Ir aš man labai smagu, kad vakar ir pirmininkaujančios šalies atstovė šiame komitete pareiškė, kad ir pirmininkaujantį Daniją mano, kad komisijos pasiūlymas yra vertingas ir tinkamas kaip teisinis pagrindas. Taigi dabar pasakyčiau, kad be abejonės mes e, turime siekti Bazelio e, sistemos tikslų, e, G20 tikslų, mes turime juos įgyvendinti savo teisėkuros aktais. Mes ne tik norime siekti šių tikslų, bet ir privalome jų siekti. Ir mes taip pat stengiamės, kad įgyvendinant šios teisės aktus būtų atsižvelgta į Europos specifiką, kalbant apie ekonomikos struktūrą, E, ekonomikos finansavimą ir decentralizuotą bankų sektorių, e, kredito institucijų e, įvairovę. Nes būtent tai yra svarbu įgyvendinant šiuos teisės aktus. Nuo to laiko, kai buvo priimtas savo iniciatyvą patiktas pranešimas, įvyko kai kurie pokyčiai kurie mano nuomonė prisidės prie mūsų darbo per, pastarę, per artimiausią pusmetį. Pirmiausia, tai yra valstybių vyriausybių vadovų sprendimas, kad vienas procentas turi būti skirtas rekapitalizacijai. Ir a, daug banko, a, ne visi bankai žinoma, bet tik tie bankai, kurie buvo tikrinami, streso testais. Iki e, birželio 2012 metų turi e, e, atidėti tam tikrą kapitalo dalį ir kapitalizacijai. Tai yra 1 procentą. Ir šiuo atveju kalbama apie pagrindinį kapitalą, kurio reikalavimai yra nustatyti Bazelio sistemoje. Taigi tokia yra realybė. Kitas dalykas kai kuriuose valstybėse narėse, tai pirmiausia Švedija, Švedijoje ir Austrijoje, jau iš anksto taikomas, tai yra jau anksčiau laiko taikomas 2013 metais, numatytas taikyti Bazelio 3 sistemos nuostatos. Ir trečias dalykas. Uh, kad nesvarbu, kad taikomas ir iš ankstinis bazalio proceso taikymas, tai yra, čia aš 9 procentus paminėčiau, Junktinės Amerikos valstybėse stebime mes priešingą efektą. Mm, matome kad e, Bazelis 2 sistema arba Bazelio 3 sistema turi būti lygiai grečiai įgyvendinama Junktinėse Amerikos valstijoje, tačiau taip nėra, nors iš esmės teisinis pagrindas tas pats su jų susitarta yra. Ir nepaisant tų skirtingo sąlygų, mes turime į, įvairius e, teisės aktus reglamentuojančius pagrindinį kapitalą įvairiose valstybėse narėse. ir mes turime čia politinių atžvilgių išnagrinėti šios skirtumus. E, mes turime dabar ypač e, svarbiausia atsižvelgti investicijų į augimo e, ir kreditavimo finansavimą. Tai nereiškia, kad mes Bazelio procese teisėkurios atžvilgių uh, turėtume atlikti tam tikras korektūras, tačiau mes turime e, įtraukti į šį procesą ir politinės diskusijas, tai būtent atsižvelgti į visus politinius pasikeitimus. Todėl mes turime tiek ne tik pakeitimus, kurie susijęs su komisijos pasiūlymu, bet turime taip pat įprašyti komisijos per atitinkamą laikotarpį išsiaiškinti tam tikrus klausimus, kuriuos pateikėme savo pakeitimuose galėsime vėliau geriau išnagrinėti. Pavyzdžiui, susijusiu su konkurencijos iškraipimu. Ir kalbant apie tą 9 procentų ribą. Ir čia mums e, reikia komisijos paprašyti pateikti savo pasiūlymus ir įvertinimus. Bet to mes turime mm, teikti koordinuotus reikalavimus atitinkamose valstybėse narėse, kad būtų sumažintos rizikos bankų sektoriuje. E, nes e, visa bendra koncepcija yra susilpninama 27 skirtingais teisės aktais reguliuojančiais bankų veiklą. Ir uh, pranešime kalbam apie tai, kad mes galime kuo labiau suderinti šios teisės aktus. Tai būtent maksimaliai suderinti atinkamus teisės aktus, o ne minimaliai. Tai apie tai reikėtų padiskutuoti. Kitas dalykas dar susijęs yra su iš ankstinėmis pastabomis. Mes susidurime su, tokia, su realia situacija, nes matome, kaip Europos centrinis bankas teikia finansavimą, kuris yra toks didelis, kokio iki šiol nebuvo. Ir norėčiau pasakyti, kad šie, šias finansavimas turėtų būti e, investuojamas į vis dėlto į augimą, į mokslinius tyrimus ir, ir kitus, ir kitas rytis, o ne saugomas Europos centriniam bankė ir laukiant, kol ištiks kokia nelaimė, kad galėtų būti finansuotos atitinkamos valstybės ar įmonės. Taigi dabar yra e, vystamas įvairios diskusijos, e, kurios yra susijusios su to, kad mums reikia sukurti tam tikrą e, forumą arba tam tikrą pagrindą atitinkamiems pakeitimams. Ir dabar prieš priimant sprendimą dėl šio pranešimo komitete, kuris numatytas yra balandžio mėnesį, mes turime rasti bendrą sutarimą aptarinėdami šiuos sudėtingus klausimus. Tačiau šis pranešimas yra aiškus signalas, kokią kryptimį mes eisime toliau, būdami nuseklus ir kokį sprendimą priimsime. Labai džiugu, kad taryba nusprendė kovo mėnesį rasti bendrą sprendimą e, šio klausimu. E, ir mes e, po ekonomikos ir pinigų komiteto posėdžio galėsime diskutuoti, jau turėdami bendrą kažkokią poziciją su taryba. Dabar vystant diskusijos, diskusijoms E, komitete iki balandžio mėnesio mes e, turime įtraukti EPA. Tai būtent, e, kad mes imtumėmės politinių sprendimų, siekdami bendro sprendimo ir priimtume bendrą poziciją. Mes prisijimame politinę atsakomybę. Uh, mes netiduodame tos politinės atsakomybės vien dėl to, kad nenorėtume jas prisijimti. Arba kažkaip patogiau. Taigi, jūs e, visus esminius punktus perskaitėte šio pranešimo. Vienas e, didesnis pakeitimas e, komisijos pasiūlymo yra susijęs su diskusijomis dėl Bazelio 3 sistemos ir dėl 9 procentų diskusijų. kad, e, kad būtų e, e, kaupiamas atinkamas rezervas bankuose, kad galėtų bankai arba kredito institucijos kovoti savo jėgomis su iškylusiais sunkumais. Ir kad būtų 4,5 procentai šito pagrindinio kapitalo skirta šiam rezervui iki 2014 metų. ir e, šiuo atveju e, nustatomi tam tikros kapitalo lygiai, pirmam lygyje nu, nustatomas tam tikras reikalavimas dėl irgi papildomo rezervo. Taigi taip užtikrinamas e, kredito institucijų lankstumas ir gebėjimas reaguoti į krizės. Kitas dalykas, kuris mums yra įdomus, E, yra susijęs su mm, kreditingumo rizika mažų vidutinių įmonių, kurios išduoda kreditus. E, iš esmės e, dabar diskutuojama būtent dėl to, kokias priemonės taikomas kredito institucijoms E, kodėl būtent 0 procento tarifas taikomas, nors finansavimas e, kredito institucijams teikiamas iš e, Europos finansinio stabilumo fondo, iš kitų priemonių. Tai būtent į tai reikia atkreipti dėmesį. Tai būtent mažos vidutinės įmonės turi sumažinti e, savo e, rizikingus e, vertybinius popierius, čia neišskiriant valstybės obligacijų. Šiuo atveju komisijos darbo grupė nagrinėja šį klausimą ir iki vasario pabaigos norėčiau, kad komisija pateiktų savo išvadas, būtent kol mes dar nebaigėme aptarti komitete e, šio klausimo. Kitas dalykas tai yra. E, likvidumas. Taigi būtent mes e, stengiamės spręsti likvidumo problemą, nes krizės metu mes susidurime ne tik su kapitalizavimo problema. Ir, ir čia komisijos kursas yra aiškus. Tačiau, bet kokiu atveju, kredito institucijos turi būti tikrinamos dėl jų likvidumo nes likvidumas yra iki šiol e, nepakankamai apibrėž, apibrėžtas. Kokius, pavyzdžiui, objektus čia galima pri, priskirti, pavyzdžiui, obligacijos arba auksas. Ar tai turėtų būti įtraukta į tam e, tikrus rezervus? E, nes būtent šie reikalavimai turės e, būti nustatyti 2015 metų, mums reikia aiškiai apibriežti. Kitas dalykas e, tai yra finansinių svertų rodikliai. Iš esmės. Uh, jie turėtų būti nustatyti, aiškesni, nes būtent čia rinkos spaudimas yra pakankamai didelis. Aš manau, kad dabartinė formuluotė komisijos pasiūlyme e, yra nepakankamai tiksli. Komitete mes tų netikslumų nepašalinsime, e, tačiau e, tarptautiniu lygiu yra įvairūs rodikliai taikomi ir jie įvairūs apskaitos standartai yra taikomi. Mes turime surasti bendrą apskaitos standartą, kad būtent e, ir nustatyti bendrus finansinius svertų rodiklius. E, penktas dalykas tai yra EPA. Mes žinome, tai yra Europos banko priežiūros institucija. E, mes žinote, kad turime 170 kryžminių nuorodų ir E, sudarytas tam tikras prioritetinis sąrašas tų kryžminių nuorodų. Ir e, EBA dabar e, kaip tik paraleliai per lygiai ryšiai su mūsų komitetu ir sprendžia šių nuorodų klausimą. Dabar dešimt kryžminių nuorodų bus išbraukiama iš sąrašo, o 17 punktų bus atidėti pagal dabartinį darbo planą. Taigi e, mes turime daugiau negu šimtą mm, e, nuorodų e, pasiūlyme, kuriuos mes turėsime aptarti. Kitas dalykas tai yra įmonių valdymas. Mes turime pritaikyti prie dabartinės situacijos ir prie komisijos pasiūlymo. E, dar vienas dalykas. Tai yra anti, anticiklinis e, rezervas. Tai jis yra nustatomas kol kas individualiai kiekvienoje valstybėje narėje. Man atrodo, kad mums reikia bendro pagrindo, kaip būtų nustatytas šis rezervas. E, čia turėtų būti bent jau mm, Europos e, sisteminės rizikos valdybos nuostatos tą linkme nurodomos. Kitas dalykas, e, dar yra keli reikalavimai komisijai, e, kokios dalis kredito pakankamo direktyvos negali būti gyvendinamos, kad būtų atsižvelgta į tai, kad kai kurios nuostatos nebūtų vienu metu įgyvenintos, nes kitu atveju iškreipysime konkurenciją. Mm, čia galbūt reikėtų atsižvelgti ir JAV ir ES susitarimus. Čia tiesiog reikėtų palaukti. Šis komitetas taip pat dalyvauja teisėkoros procese Tačiau mes turime žinoti ir pačio proceso metu, yra, koks yra, yra poveikis šio proceso Europai. Pavyzdžiui, jeigu Junktinės Amerikos valstijos nesilaikys tarptautinių teisės aktų, o mes laikysimės, tada mums reikia e, būtent nustatyti, kokią mes politinius sprendimus tokiu atveju priimsime ir kaip mes įvertinsime poveikį tokio nesuderinamumo. E, kad būtų užtikrintas ir įmonių finansavimas ir būtų e, atitinkamas reglamentavimas taikomas e, remiantis buvusią krizę, kad nebūtų vartojamos praeities klaidos. Taigi, dabar tokioje sudėtingoje situacijoje aš parengiau šitą pranešimą ir uh, E, daugumą, atsižvelgiu į daugumą jūsų nuomonių ir jau iš anksto džiaugiuosi aktyvę diskusiją ir kiek, kiekvienas iš mūsų turi spręsti šią problemą, ne tik tai pranešėjas. Todėl dėkuoju iš anksto už jūsų pastabas. Um, can... Ačiū. Dabar suteiksime žodį socialdemokratų šešėliniam pranešėjui. Otmar Karas. Ačiū pranešėjai, ačiū panui Karasui už pateiktą pranešimą ir už e, įvadą į diskusiją. Mano frakcijoje mes visiškai pritarėme pranešėjui, kad būtent krizės laikotarpiu e, geriausia e, išvengsime problemų gerai dirbdami, o nelaukdami. Taigi mes pabandysime dabar kartu nuveikti šitą gerą, nes pranešėjas sakė, kad iš mūsų visų reikalaujama įnešti savo indėlį į problemų sprendimus. Taigi dabar e, pateikiamas atinkamas pranešimas, dėl kurio mes priimsime sprendimą ir kaip mes diskutavome mano frakcijoje, mes manome, kad mes turime didelę dabar galimybę e, reformuoti arba prisidėti prie bankų sistemos reformavimo. Mes neturime pražiopsoti šio momento jei norime išvengti ateities krizių Europoje. Todėl mes turime ryštingai imtis veiklos. Akivaizdu, kad mes negalime išrasti dviračio, tačiau bet kokiu atveju mes turime parodyti ryštą e, reformuodami bankininkystės sistemą, jeigu mes norime dalyvauti e, pilnaverčiai teisėkoros procese. Aš norėčiau e, iškelti šiek tiek abejonių dėl kai kurių punktų nes pranešėjas turi teisę sužinoti, e, kokią kryptimį norėtų eiti šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos ir kitos e, frakcijos, būtent dalyvaudamas teisėjų koros procese. Pirmiausia, tai būtent kas yra mm, e, mm, bendroji nuostata koks, kokia yra bendroji samprata. Taigi būtent mes e, norime sukurti tokią sistemą, kur būtų sumažintas rizikos. Taigi e, sistema turi būti atsparesnė rizikoms. Mes neturime vėl patekti į tą situaciją, kai mokesčių mokėtojai turi finansuoti e, tą riziką, e, kurią prisijėmė, betodriškai prisijėmė bankų ar, e, bankai ar kreditavimo institucijos. Tai reiškia, kad mes turime labiau atskirti e, rizikos e, objektus ir rizikingus produktus, tai kad e, būtent būtų taikomos protingos kreditavimo sąlygos ir kad būtų nustatytos tokios taisyklės mažosioms vidutinėms įmonėms, kurios leistų tai daryti. Todėl aš sutinku su pranešėju, kad mes turime ypač atkreipti dėmesį uh, į rizikos vertinimą. Ir mes pateiksime konkrečius pasiūlymus, kad mes galėsime atskirti didelę riziką nuo kasdienės veiklos. Mes neturime prieiti prie to, kad uh, Ehm, didėjai bankai mus prispaustų, e, kad e, mažos vidinės įmonės nebetektų galimybės teikti kreditų. Taigi, kitas dalykas, mes turime sukurti tokią struktūrą, e, kurioje būtų sumažinta rizika ir kur būtų sprendžiami likvidumo klausimai. Aš nežinau, ar mes galėsime uh, išspręsti visas problemas likvidumo uh, rodikliais. Aš manau, kad mes e, turėtume atkreipti dėmesį į ilgesnį, e, ilgalaikio laikotarpio likvidumo rodiklį. E, ir aš norėčiau paprašyti pranešėjo Mes turime dėl to atkreipti dėmesį į grinai finansavimo rodiklį ir a, a, m, į, kad bankai galėtų į, nustatyti ilgesnio laikotarpio refinansavimo struktūrą. Mes matome Lehman Brothers a, katastrofoje, kad vis dėlto trumpalaikis trumpalaikio laikotarpio valdymo problemos sukėlė visą šią banko griūtį. Mums reikia atitinkamų e, skaičių, kurie garantuotų, kad dėl to būtų taikomi tokie rodikliai sistemoje, kad nebūtų papildomas pernelyg didelės rizikas. Čia e, šitą problemą susijusi ir su valstybės obligacijų e, sandoriais. Žinoma, komisija privalo pateikti pasiūlymą šio klausimo, mums irgi taip atrodo, tačiau mes žengtume dar toliau. mes, mes susidurėme tam tikromis rizikomis susijusiamis su valstybinėmis obligacijomis. Ir mes kalbėjome ir šiandien ryte, kad mes norime pakeisti kredito reitingo agentūras, sumažinti jų įtaką ekonomikai, kad būtent jų reikšmė sumažėtų, kad galbūt atsisakytume jų tose nuostatose, kur iš tikrųjų nelabai reikia to reitingavimo. Ir čia aš norėčiau pritarti ponui Karasui ir atžvelgti taip pat į pono Domenišį pranešimą dėl kredito pakankamumo ketvirtos direktyvos, kad, kad institucijos galėtų atlikti ir vidinius e, reitingavimus, tai yra vidinius auditus, kurie būtų patikimi, o nebūtinai būtent prašytų, kad reitingo agentūros vertintų jų veiklą. Būtent mes turime sukurti tokią struktūrą, su kuriomis galėtume dirbti geriau. Ir nesinaudotume vien tik tai kredito reitingo agentūrų paslaugomis. Tai būtų tam tikra pažanga, apie tai norėtumėm ir padiskutuoti. Klausimas, kurį iškelia ir Otmaras Karas, tai būtent konkurencija tarp Bazelio trys e, sistemos režimo ir tarp EBA e nuostatų. Mm, tai būtent dėl e, bankų kapitalizacijos. Aš manau, kad turėtume vis dėlto aiškumo įnešti į šią sritį, nes bankininkysės sistema turi vis dėlto žinoti, ko mes siekiame kad galėtų prisitaikyti ateityje, kad būtų tam tikras e, prognozuojamumas e, finansų ir bankininkystės rinkose. Nes mes negalime įvairiose instancijose priimti įvairias taisyklės, e, tokiu atveju bankai nebegalės prognozuoti savo ateities. Taigi ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, E, e, jis jau buvo įtrauktas į ponios Makatį pranešimą, tai yra įmonių valdymas. E, jį buvo atsižvelgta ir ponios Makatį pirmtakų pranešimuose, nes būtent kai kurie klausimai neišspręsti, kaip, pavyzdžiui, vadybininkai, bankų vadovai turėtų elgtis, kaip turėtų būti vertinama jų veikla Tai čia mes jau e, pasiekime tam tikrą kompromisą Europos parlamente ir turėtume e, pasiremdami šio kompromisu eiti toliau. Ir norėtume su kolegomis iš e, liberalų frakcijos, iš EPP frakcijos pasitarti, kaip galėtume priimti atitinkamas priemonių paketą, kalbant apie įmonių valdymą. Tai Tai būtent kaip turėtų elgtis atsakingi asmenys finansų institucijose, kad būtų užtikrinama tvari finansų institucijų plėtra, kad būtų veikiama e, vartotojų ir investuotojų naudai. Tai va tiek. Norėjau pasakyti apie mūsų pakeitimus. E, mes esame užtikrinti, kad ponas Karas tikrai parengs puikų pranešimą ir džiaugiamės iš anksto jau puikiu bendradarbiavimu. Thank you very much. Um... Dėkuoju, norėčiau tiesiog Jums pranešti, kad e, užsirašė kalbėti 11 kolegų ir jeigu mes norime baigti, šiandien turėsime paskubėti. Dar Arlin norėtų pasisakyti, taigi yra 12 norinčių pasisakyti. Na, o pirmoji kalbėsiu aš pati, kadangi esu Aldė frakcijos e, šešinė pranešėja. Uh, Ir visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis atsižvelgė į mūsų pastabas išsakytas šešėlinių pranešėjų susitikimuose ir mūsų dvišaliuose susitikimuose. Aš negaliu paminėti visų turimų minčių, paminėsiu tik svarbiausias. Nieko nestebina tai, kad valstybės skola būtų įvertinama uh, remintis nulinių rizikos e, rodiklių. Ir aš nežinau, ar tai būtų e, neadekvatu, nes žinome, kad šis klausimas yra labai sudėtingas ir e, jį reikia spręsti. Tačiau jeigu mes jį spręsime paskubomis, tuomet mes galime sukelti procikliškumo bangą. Aš manau, kad mes turėtume leisti prižiūrėtojams įsikišti, jeigu jie mato, kad ne viskas yra gerai. Bet to manau, kad ir kokias taisyklės mes numal... suformuluotume ir taikytume visuomenį valstybės skolai, jos turėtų būti nuseklios. Ir svarbu yra taip pat e, suvokti, kad e, mūsų santykiuose su trečiosiuose šalise mes gal ne visuomet, e, mes turėsime atsižvelgti tai, kad jie turi centrinį banką, kuris gali padėti jiems išleisti pinigų emisiją, jeigu tai būtų reikalinga. Toliau aš taip pat manyčiau, kad augimas turėtų būti prioritetinis aspektas. Taupimo priemonėmis mes galime gal atkurti e, fiskalinį balansą, tačiau manau, kad mes turime skatinti augimą ir kurti darbo vietas, o tam vien taupimo nepakaks. Aš manau, kad mažų ir vidutinių įmonių e, e, finansavimas ir ir e, prekybos finansavimas nėra dalykai, kur, gali, kur mes galėtume taupyti. Prekyba, augimas ir, e, e, ir trečiosios šalis. Tai yra tarpusvi. Tai yra tie dalykai, kur negalime taupyti. Jūs taip pat paminėjote proporcingumą ir tuo džiugiuosi, apie tai mes kalbėjome ir taip pat kalbėjome apie Europos bankingystės sektoriaus ypatumus. Jų yra labai daug ir aš praeitą savaitę, kai kalbėjusiu su Mario Draghi, apie tai kalbėjau. Tai, tai iš tikrųjų reiškia, kad vieno kurpalio visiems pritaikyti negalime. Todėl turime atsižvelgti į skirtumus tarp didelių, stambių, sisteminės svarbos bankų ir kur kas mažesnių nacionalinių taupomųjų bankų. Anksčiau aš kalbėjau apie tai, kad mums reikia surasti kiekviena, kiekvienam atveju pritaikytą sprendimą. Ir tą sprendimą galėtume ieškoti galvo, vertindami situaciją horizontaliai. Aš manau, kad mes turėtume laikytis Bazelio nuostatų, bent jau, kai kalbame apie stambiuosius bankus. Bet kai kalbame apie atskirias valstybės e, narės, jų nacionalinius bankus, tuomet gal ir galima būtų šiek tiek nukrypti nuo bazelio reikalavimų. Ir aš manau, kad mes turime pripažinti, kad gal mes ir negalėtume siekti kuo didesnio harmonizavimo. Tam tikrais atvejais proporcingumo dėliai mes galėtume šiek tiek pakoreguoti savo poziciją. Be abejo, mes norime, kad mūsų dėrybininkai turėtų pakankamai amunicijos dėrybose. Ir nežinau, ar man tinka mintis uh, tinka jūsų paaiškinimas, kad e, gal pirmiausia vertėtų palaukti JAV veiksmų. Aš manau, kad e, dėrybose visuomet praverčia suvokimas, kad, kad, kad tu žinai, apie ką kalbi ir turi jau pakankamai patirties. Jūs taip pat minėjote, kad antrojo ramšio nuostatos gali būti taikomos e, tam tikrai bankų grupiai ir apie tai kalbame ir direktyvoje. Uh, Tačiau kartu jūs paminėjote antrajame pakeitime, kad bendras taisyklės reikia taikyti visiems rinkos subjektams. Ir e, taikant proporcingumo principą mes turėtume pasakyti tiems e, rinkų subjektams, kurie yra panašaus dydžio ir panašios svarbos. Nes, pavyzdžiui, e, panašiai kaip ir aš kalbėjau anksčiau, nega, mes negalime taikyti tų pačių taisyklių mažam taupiamajam bankui ir sisteminės svarbos bankui. Taigi mums reikėtų vykdyti uh, harmonizavimą keliais lygiais. Ir manau, kad e, e, Europos bankų priežiūros institucija turėtų nepamiršti, kad ji turi nemažai įgaliojimų ir aš manau, kad reikėtų dažniau kalbėti apie privalomas tarpininkavimo paslaugas ir apie 19 straipsnį Europos bankų priežiūros institucijos statute. Mes norėtume, kad uh, ši institucija veiktų kur kas e, daugiau, o ne mažiau. Šiek tiek per daug triukšmo salėje. Kai kuriuose pakeitimuose jūs taip pat paminėjote, kad mes galėtume išspręsti kai, kurias, e, e, kai kuriuos sisteminės rizikos veiksnius, pritaikydami riziką ribojančią priežiūrą. Ir e, šios priežiūros nuostatos turėtų būti taikomas tarptautinių, europinių ir nacionalinių lygių. Aš manau, kad iš tikrųjų mums reikėtų rekomendacijų. Ir manau, kad kol kas visiškai neatsižvelgiama į Europos sisteminės rizikos institucijos e, veiklos nuostatų 16 ir 17 straipsnius ir tuos įgaliojimus, kurie ten yra nustatyti. Ši institucija jau uh, turi galių uh, teikti rekomendacijas, kaip primami teisės aktai, europiniai ir nacionaliniai. Akivaizdu, pavyzdžiui, kad mes niekuomet nesugebėsime užkirsti kelią visiems galimiems burbulams ir visoms krizėms. Ir todėl mes tikimės, kad Europos sistemės rizikos agentūra tą darys. Mes žinome iš ankstesnės patirties, kad kad Ispanijoje, Ispanijai, Imtinė karalystė ir Italijai reikėjo tam tikrų perspėjimų ir papildomų priemonių, kurių visiškai nereikėjo e, Prancūzijai, pavyzdžiui, ir, ir e, SRI nusprendė perspėjimus apie tai. Ir be abejo, kiekviena vyriausybė pati turės spręsti, kaip elgtis tuo atveju, kai iškyla burbulo sprogimo grėsmė. Tačiau manau, kad Europos sisteminės rizikos e, institucija gali pateikti bendras e, gairias. Aš įsivaizduoju, kad šios institucijos e, rekomendacijos e, taip pat bus parengtos atsižvelgiant į kiekvienos šalies nacionalinius ypatumus. Iš esmės, jūs kalbate apie tą patį, taigi aš manau, kad mums pavyks susitarti dėl. Dėl pensijų ir dėl Um, įmonių uh, uh, investicinių uh, popierių. Toliau, manau, kad mums reikia didesnio skaidrumo. Aš manau, kad mums reikia daugiau informacijos apie tai, kas vyksta bankuose ir kaip yra vykdomos operacijos, nes gali būti, kad bankai kaupia kokius nors įsipareigojimus, apie kuriuos mes visiškai nieko nežinome. Aš manau, kad mes turėtume sužinoti apie atvirkštinio supirkimo uh, susitarimus, kuriuos sudaro bankos. Tie susitarimai yra sudaromi tuomet, kai bankai apsikeičia e, turtu. Ir e, dažnai mes nelabai suprantame iš tikrųjų, kas e, vyksta. Nes dažnai situacija yra panaši į tai, į į tą, kurie susidaro, kai yra keičiamasi e, kreditinių įsipareigojimų nevykdymo e, sandoriais. Lyman atveju, pavyzdžiui, susidarė tokia situacija, kad turtas, kuris liktai priklausė bankui, e, per ginčio sprendimo procedūrą buvo iš banko atimtas. Ir staiga bankas nieko, viską prarado. Taigi mes uh, E, turime žinot, ar yra kokia nors galimybė e, kam nors pareika, pareikšti pareikalavimą e, į banko turtą. Ir jeigu toks pareikalavimas nėra įformintas oficialia sutartimi, tuomet nie, jis yra negaliojantis. Aš manau, kad būtų naudinga turėti tokią nuostatą. Ir paskutinė pastaba Aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes surastume tinkamą informacijos atskleidimo formatą, kuris leistų mums išsiaiškinti, kiek bankas turi kapitalų tam, kad padengtų indėlius. Nes žinome, kad dažnai kapitalą, e, pirmiausia, kapitalas naudojamas ne tam, kad in, e, indėlininkams gražintų indėlius, bet tam, kad būtų e, apmokėti ir padengti banko įsipareigojimai. Tai ne visuomet yra teisinga. Todėl turime reikalauti, kad būtų aiškiai skleidžiama visa svarbi informacija. To reikia investuotojams. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Ir toliau perteiksiu žodį Vicky Food. Ji yra taip pat šešėlinė pranešėja. Ir visiems noriu pasakyti, kad kalbės iš tokie kolegos. Oli Ludvigsen, Wolf Klintz, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy. No, well, and we won't get anybody else in. We are, we are going to have to have more time. Werner mes tikriausiai turėsime dar skirti laiko šio klausimo svarstymui, nes Verneri tai buvo su tavo pranešimu. Taip, dabar žodis Viki. Like of... Ačiū. Aš pritariu daugam, ką pasakė pranešėjas ir kiti šešėliniai pranešėjai. Noriu padėkoti referentui, nuomonės referentui, už tai, kad rėmėsi, kad, kad siekia užsikrinti ekonomikos augimą. Noriu pakalbėti šiek tiek apie kapitalo e, užtikrinančią tarptautinę prekybą klausimą. Apie tai, kad e, kai, graža pasiskolinant e, už tam tikrą turtą turėtų būti geresnė. Žinau, kad referentas nori ypač paremti mažas ir vidutinės įmonės, tačiau aš nemanau, kad vis viskas, kas siūloma 119 straipsnė yra tinkama. Galbūt reiktų grįžti prie Bazelio vieną susitarimo. E, galbūt reikėtų prisiminti siūlymus dėl e, rizikos vertinimo sustiprinimo. Ir kalbant apie tai, turime kalbėti ir apie valstybės skolą, nes taryboje, man atrodo, taip pat iškyla interesų konfliktas. Taip pat kaip su uh, komercinės nusavybės rizikos vertinimu. Na, čia galime kalbėti ir apie did, did daugiau, pas, daugiau paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad kai kuriuose straipsniuose, kai kuriuos straipsnius galima suformuluoti geriau. Man atrodo, kad kai kur yra dar spragų. Uh, Taip pat žinau, kad e, autoriui ypač aktualu, kad įmonėms e, suteikta galimybė naudotis e, alternatyviais finansiniais instrumentais turėtų būti sumažinta. Taigi, kalbant apie išvestinių finansinių priemonių naudojimą įmonėse, dar klausimą reikia aptarti taip. Mažųjų akcininkų teisės Taip, suprantu, kad turime tam klausimus skirti daugiau dėmesio, ypač suteikiant galimybę mm, tiems mažiesiems akcininkams e, užsitikrinti teisę į kapitalo, savo kapitalo dalį. Aš pritariu referento susirūpinimui dėl to, kad komisija e, labai akcentuoja skubos procedūrą ir jis siūlo ją iš viso išbraukti o ne ir remtis deleguotaisiais teisės aktais. Aš nesu dėl to tikra, man atrodo, kad tai tiesiog sukurtų daugiau netikrumo. Manau, kad vietoj to turėtume prisiminti tai, dėl ko susidarėme e, tvirtindami priežiūros e, teisės aktų paketą ir prisiminti, kokios numatytos galios susidarius išskirtiniai padėčiai, kaip Šaron minėjo. Tačiau yra daugybė punktų, kuriems nepritariu. Taip, reikia vienos vieningos nu- nuostatų visumos. Ir aš pritariu Dragio išsakytai nuomoniai praėjusį pirmadienį, kad jeigu mes norime, kad bankai sustiprėtų ir kad bankų rinka veiktų stabiliai, kad tai paremtų ekonomiką, tai stabilumo užtikrinimas yra svarbiausios priemonės užtikrinant e, rizikos ribojimo gristą priežiūrą. Dar vienas referento siūlymas dėl kapitalo apsaugos rezervo. Man atrodo, kad sumažinta galimybė pasinaudoti šiuo rezervu, sakote, kad e, Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų e, nuspręsti, kokiu pagrindu remtis, bet jau tai, tai jau yra išspręsta. E, toliau įgyvendinimo tikslų keitimas reikštų, kad visi turėtų judėti pagal jo lėčiausiai sugebančio progresuoti greitį. Aš nežinau, ar tai teisingas pasirinkimas. Aš sutinku, kad Europa, Europos rinkos turi savitų požymių, mes kalbėjome apie tai svarsydami karas pranešimą, tačiau kalbant apie bankų garantijos modelį. Galima naudoti draudimo kapitalą, kuris dar nėra apmokėtas. Lloyds bankas yra vienas iš bankų, kuris naudojasi tokia sistema, bet aš nemanau, kad Lloyds bankas turėtų galimybę naudotis kažkokiamis va tokiamis privilegijomis. Nemanau, kad tai atspindi tikrąją riziką ir manau, kad tai iškraipo lygias galimybės neužtikrina lygių galimybių visiems rinkos dalyviams. Ir arba reiktų atsisakyti tokios galimybės, kad nei vienas, nei Loisbakas, nei kiti negalėtų tuo naudotis, arba reikalauti informacijos atskleidimo, e, kad galėtumėte žinoti, apie kokius skaičius, apie kokio dydžio turtą kalbame, kad investuotojai tai svarbu. Aš pritariu ūdo minčiai kad reikia įsipareigoti siekti stabilaus finansavimo įgyvendinimo. Ilgalaikės investicijos. Ba bankai dirba šioje srityje, tačiau turime suvokti, su kokia rizika tai susiję. Tai buvo e, Lehman's atveju, tai buvo Novon Rock atveju. Aš noriu, iš, siūlau Bazelio vienas trūkumą pašalinti. Nežinome, kad JAF net negyvedina Bazelio dviejų susitarimo. Bazelis vienas yra su trūkumais ir, ir turime pamastyti, kaip juos pašalinti. Pritariu pranešėjų, kad turime atidžiai stebėti, kaip vyksta įgyvendinimas tokių nuostatų kitur, bet ne tik jungtinėse valstijose. Yra daugybė kitų pakeitimų. E, paprastosios akcijos tampa kapitalo instrumentais, kapitalo priemonėmis. Na, aš siūlyčiau atsargiai rinktis terminus toliau e, finansavimas bankams, bendrajai rizikai padengti, komercinio nekilnojamo turto vertinimas kai kuriuose šalise, įmant e, tam tikrą paskolą, pavyzdžiui, e, nekyla jokių problemų, net jeigu e, tas laikotarpis terminas, per kurį privalu sumokėti kreditą, yra ne 90 dienų, bet 180 dienų. Ir pavyzdžiui, kai kuriuose šalise bankas suteikia ilgesnį laiką. Ir jeigu bus įvestas 90 dienų terminas, naujas terminas, tai kai kuriuose šalise tai išlik, iškels problemų. Taip pat kalbant apie vertybinių popierių rinkas, kad e, kai, kai kurie trikdžiai šioje rinkoje gali iškilti problemų tačiau aš nesiūlau grįžti prie tos sistemos, kuri egzistavo iki e, krizės, kuomet daug dalykų buvo nekontroliuojama. Ir žinau, kokia yra ir, ir abiejų pusių nuomonė. Sutinku sūdo dėl reitingavimo reikšmės. Nebūtinai reitingai išspręs visas problemas reikėtų rimtai pamastyti apie tai, kaip e, nuo to viešo reitingų skelbimo pereiti prie kreditų kokybės e, akcentavimo ir vertinimo sistemos. To, tuomet taip pat, e, ar turtas yra užstatytas ar ne ir ar bankai iš tikrųjų turi užstatomą turtą, taip pat e, tarp bankinė paskolų rinka. Man ypač rūpi tai, kad šios krizės vienas iš, viena iš pasiekmių yra tai, kad tarp bank, e, kad bankai skolinasi vienas iš kito e, už tikrą turimą turtą. Tačiau vertybinių popierių rinkos situacija Europoje skirtingose šalise skiriasi. Kai kalbame apie apsaugotas. E, Nupirktas obligacijas, turimas obligacijas, jų savininkai turi suvokti, kokie, kokie skirtumai egzistuoja ir ka, kas, kuomet ga, galima daryti išvadą, kada turi, kad turi aukštos kokybės kreditą kokie e, parametrai taip sprendžia. Ir parlamente sklando idėja, kad bankai e, privalo turėti tam tikrą kiekį neprobleminio turto, kapitalo. Nes kai perki kažkokį kapitalą, kažkokį turtą ir nežinai, ar tai tikrai yra geras turtas, tai yra svarbu. Noriu pasidžiaugti galimybę e, dirbti toliau, bendradarbiauti su kolegomis, dirbant e, šiuo klausimu. Toliau ponas Lambert. Not, uh, Žaliųjų frakcijos vardu ponas Lambert. Kadangi laiko turime mažai, aš nekalbėsiu apie tai, ką padarė pranešėjas. Tiesiog padėkosiu jam už šį pirmąjį dokumento projektą. Aš suprantu, kad jūs uh, suprantate, kad šis dokumentas yra tik tai mūsų darbo pradžia, tai yra e, darbo dokumentas. Taip pat e, džiaugiuosi tuo, kad jūs e, stengiatės atsižvelgti į tai, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Puiku, kad jūs rengite šį dokumentą ne, ne, ne, ne gyvendamas kažkur padėbėsise. Padibės, Net jeigu mes ir nenorime, kad reitingų agentūros, mes vis tiek pasitikime šiomis agentūromis. Kitas variantas būtų turėti savo vidinį reitingavimo modelį, tačiau mes panašu, kad mes dėl jų nesutrėme. Aš manau, kad mums reikia privalomo sverto, privalomo sverto normos, kadangi, kadangi ji iš tikrųjų nustatys, kiek maksimaliai galima prisimti rizikos. Tai bus lik savotiškos lūbos. Štai ko mes norėtume. Yra dar keli dalykai, kurie kol kas nebuvo paminėti. Mūsų e, asmeniniam pokalbį mes kalbėjome apie tai, kad būtų puiku, jeigu patvirtinus šį dokumentą atsirastų karas e, taisyklė. Uh, mes turime atskirti tuos bankus, kurie užsieima, užsieima skolinimu ir tais, kurie užsieima beveik e, azartiniais lošimais. Ir galime būtų pasakyti, kad sitis laikosi kad sitis e, e, atsiduria vis sudėtingesnėje situacijoje o, o kiti finansų centrai vėlgi gyvena kur kas geriau. Toliau sistemiškai svarbios finansinės institucijos, manau, kad jau viskas pasakyta, turime jas reglamentuoti dabar. Man yra visiškai nesuprantama, kodėl mes turėtume dėlsti. Jūs jau žinote, kad, kad nuostata, jog bankas yra per stambus tam, kad jam būtų leista žlugti, yra labai pavojinga. Bet bet kuriuo atveju aš nemanau, kad mes e, turime dėlsti. Tos įstaigos, kurios buvo, buvo sistemiškai svarbios iki krizės, po krizės įgavo dar daugiau e, svarbos. Todėl nematau jokios prasmės e, dėlsti. Kapitalo keliami reikalavimai. Mes turime panašų, panašu, kad turime Londono liniją ir turime kontinentinę liniją. Mane nustebino laikraštis Financial Times, kuris, man atrodo, vakar pareiškė, kad tam, kad būtų išgelbėtas kapitalizmas, reikia, kad būtų nustatytas 10 procentų sverto rodiklis o mes beje neketiname to daryti, bent neketiname žengti taip toli. Vėlgi galima būtų pasakyti, kad to nori Londonas, tačiau Londonas taip pat nukentėjo nuo krizės ir gal ir pasimokė e, šio bei to. Ir ko gero, jie nenori sugrįžti, nenori susilpninti savo pozicijų griežtesnės nuostatos dėl likvidumui uh, kylančios rizikos. Vėlgi surasti tinkamą pusiausvę nėra uh, lengva. Aš pritariu tam, kad, ką sakė Vikė šiuo klausimu. Aš manau, kad mums reikia privalomų nuostatų. Gal reikėtų susitarti dėl jų gyvenimo tvarkarašio. Uh, Tačiau negalime pasakyti, kad nustatysime koficijantus ir po, kad po to tiesiog e, jų nestebėsime. Visi suprantame, kad krize kilo dėl likvidumo, e, likvi, likvidaus turto stokos, o ne dėl mok, nepakankamo mokumo. Aš manau, kad e, šiandienos sistemoje yra per nelik daug uh, rizikos kilančios likvidumui. Toliau, modeliai. Mes manome, kad reikėtų juos geriau kontroliuoti ir galbūt net nustatyti vertinimo kriterijus. Na, apie tai jau kalbėjau. Ar nereikėtų peržiūrėti atlyginimų mokėjimo nuostatas, nuostatų? Apie tai jau kalbėjome. Na, pirmiausia, reikėtų įvertinti dabartinę situaciją. Mes jau turime e, taisyklių ir pažiūrėkime, ar jos įgyvendinamos, ar jos taikomos, ar jos yra pakankamai griežtos. Nesame dėl to tikri. Dar kartą, žvelgdamasis, e, dairydamasis į Londoną, aš galiu pasakyti, kad e, panašu, kad Londonas vis dar nesuprato tai, kad uh, nutukusių katinų laikai praėjo. Toliau. Derinimas, harmonizavimas. Na, aš manyčiau, kad e, šį klausimą reikia svarstyti lankščiai, kadangi rinkos sąlygos nėra tas pats, e, kas ir rinkos struktūra, kuri skiriasi skirtingose šalyse. Ir mes turėtume ne vien stebėti, e, ne vien konstatuoti, kad sistemos yra skirtingos valstybės narėse, bet turėti būdų, kurie leistų mums valdyti tuos skirtumus o tam reikės bendrų taisyklių, kurias, kurioms galima būtų taikyti tam tikras išimtis, bet tik tuomet, kai tai yra tinkamai pagrysta. Tai tiek. Ir panašu, kad mes norime dar griežtesnio, rimtesnio teksto. Aš nežinau iš tikrųjų, kiek dar galima būtų jį griežtinti ir gali būti taip, kad e, dauguma mums nepritars, bet bet kuriuo atveju aš paraginčiau pranešėją elgtis drąsiai ir e, pabandyti iš pradžių išsiaiškinti, kogi nori Europos parlamento dauguma. Na, gal ir nereikėtų nereikėtų e, manyti, jog ES e, e, teisės kūrėjai turėtų priklausyti nuo JAV. Aš JAV beje nelabai pasitikiu. Aš manau, kad mes visuomet turėtume vadovautis Europos interesais. Ir tam tikrais atvejais griežtesnis taisyklės gali būti mums labai naudingos. Beje, jeigu pažiūrėsite į tai, kaip e, Londonas e, dabar reguliuoja sverto rodiklius, likvidumo rodiklius, pamatysite, kad tie e, nustatytos normos reikalavimai yra labai griežti. Kodėl? Todėl, kad tai yra naudinga. Kodėl mes bijome griežtesnių normų? O dėl to, kad baiminamės, kad tai sumažins mūsų konkurencingumą. Tačiau Tai, ką padarė Londonas, tai, kad jis taikė griežtesnės taisyklės, iš tikrųjų jam labai pravertė dėl to, kad jis yra patikimesnis, o tai reiškia, kad ir konkurencingesnis. Taigi aš manau, kad griežtesnės taisyklės pritrauks kapitalą, o ne atbaidys jį. gali būti, kad prognozuojama graža, e, investicinė graža bus mažesnė, žadama graža bus mažesnė, bet ji bus patikimesnė. O nuspėjamumas turi būti pasitikėjimo atkūrimo darbo elementas. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Toliau pagal kalbėtojus ar sutiksime žodį kitiems, kiek įmanoma daugiau tikysiu, tik, tikiuosi pasisakys. Karin. Ačiū, noriu padėkoti Otmarui Karasui už e, jo parengtą pranešimo projektą ir bendrais bruožais norėčiau pareikšti mm, jam paramą, ypač dėl to, kokias sritis reikėtų toliau tobulinti. Norėčiau aptarti keletą, keturias sritis, kuriuose dar reikia padirbėti. Norėčiau apie taryboje pademonstruotą netikrumo atmosferą dėl prieštaringų žinių, apie, dėl to, ar iš tikrųjų kapitalo reikalavimų direktyva yra prioritetas. Prancūzai ir vokiečiai ragina atidėti svarbiausių to pasiūlymo paketų patvirtinimą. Uh, o mes reikalavome, kad būtų įvestas 90 procentų likvidumo e, rodiklio reikalavimas bankams. E, prieš įvykdant visus bankų atsparumo testus, nes neaišku, kada jie bus užbaigti, o tokia nuostata yra būtina, tai nuramintų rinkas, nes rinkoms yra ypač aktualu, kai bus įgyvendintas tas likvidumo normos reikalavimas. Tuo tarpu stebime tam tikrą judėjimą rinkose. Į kai kurį kai kai kurį turtą neatsižvelgiama, jis neskaičiuojamas. Uh, ir kai kurios tendencijos e, krypsta mums nepageidaujama linkme ir todėl reikia kiek manoma greičiau įgyvendinti ketvirtą direktyvą dėl kapitalų įkeliamų reikalavimų. Tai yra tikrai svarbus e, e, klausimas, kalbant taip pat yra svarbesnis negu bankų rinkliavos klausimas. Taigi, ta, ta ketvirto, ketvirtoji kapitalo, ke, kapitalų keliamų reikalavimų direktyva yra svarbiausia, nes turime sustiprinti bankų pamatus ir taip bristi iš finansų krizės. Reikia viską daryti palaipsniui. Aš nesakau, kad aš esu prieš bankų rinkliavas. Tačiau nepamirškime prioritetų, nepamirškime, ką, kokius prioritetus išsikėlėme. Toliau kur link mes einame, ar tai europietiškas požiūris, ar pasaulinis požiūris. Kai kuriuose sritise galime eiti dar toliau, dėl to problemų neturėtų iškilti, tačiau neturėtume turime kalbėti apie maksimalią harmonizaciją, o Otmarkaras apie tai kalba. Aš pritariu pasiūlytam terminui, tačiau visi žinome, kad tam tikromis aplinkybėmis, tam tikrose valstybėse, tam kai, kurie, kai kurių bankų atveju reikia nueiti toliau, reikalauti daugiau. Ir turime leisti, suteikti galimybę šalims eiti toliau. Pavyzdžiui, Niderlandų nacionalinė priežiūros institucija pasi, turėtų turėti galimybę ta, taikyti papildomus kriterijus. Uh, Ir tai susiję ir su lankstumu ir turime aiškiai pasakyti, kada, le, kada tokie atvejai leidžiami, kada ne. Trečias klausimas - likvidumas. Sutinku su Viki ir kitų išsakytomis pastabomis, kad dar turime pasigilinti likvidumo apibrėžimą, taip pat panagrinėti, į koks turtas e, yra vertinamas. Aš žinau, Otmarai, kad tu dar tai ne, kad, kad šiame pranešime ne apie, tai apie, apie tai nekalbama, bet galbūt reiktų pasakyti, kad visos apsaugotos obligacijos yra aukštos kokybės e, turtas kad tai svarbu paskolų rinkai, ypač kalbant apie antrinių paskolų rinką. Pavyzdžiui, Niderlandų atveju tai yra svarbu, nes sakome, kad vienas e, turtas yra geras, aukštos kokybė, kitas ne, tai iš karto sukelia problemų. Ir mes visi be abejo norime aukštos kokybės turto, kurių likvidumo norma yra aukšta. Dar vienas susijęs dalykas. Jeigu susitelksime tik tai ties vienos rušies turtų, iškils rizika. Reikia parengti aiškius kredito uh, kokybiškam kreditui keliamus reikalavimus, kokius reikalavimus jis turi atitikti ir galbūt galėtume padirbėti šiuo klausimu. Toliau įmonių valdymas ir atlyginimo. E, atlyginimų politika, vidutinio atlyginimo klausimas. Aš sutinku su Otmarkarasu, kad e, atlyginimų uh, dydis turėtų atitikti institucijos vidutinės ir ilgos trukmės tikslus. Mes norime, kad būtų parengta vidutinės trukmės strategija, o ne tik tai trumpalaikis pelnas ir rizikos prisėmimas. Ir visą tai turėtų būti patikslinta. Kai kurios valstybės narės dirba šioje srityje, kitos ne. Ir tai visą laiką įneša sumaišties, nėra iškaus vaizdo. Todėl atlyginimai turi būti numatyti, susijęti su tam tikrais kokybės reikalavimais, turėtų atsirasti konkrentesni kriterijai. Ir to negalime, tą galime daryti lengdami šią ketvirtąją direktyvą dėl kapitalų keliamų reikalavimų, nes e, darėme ir praeitį. Ole Ludvigson. E, Aš manau, kad šiandien galėtų visi pasisakyti, bet pasi, neribosiu pasisakymui skirto laiko, nes tai yra tikrai svarbi tema, todėl e, numatysime ir kitą dieną šio klausimo nagrinėjimą. Ačiū e, pranešėjai už e, puikų pranešimą ir jo pristatymą. Aš turiu kelis E, kelias pastabas, tai būtent tas maksimalus suderinimas reikalavimų. Aš nežinau, ar iš tiesų jis atitinka Bazelio 2 sistemos reikalavimus, tai būtent e, nustatyti maksimalę ribą e, kapitalizavimo arba kapitalo padengimui. Ir iš tiesų mes e, šiuo sustarimu net e, nesijėkiame tokio tikslo. E, E, užtenka to, kad kapitalizacijos reikalavimai būtų nustatyti nacionaliniu lygiu. E, nes, e, kaip jau pasakyta, nustačius maksimalius reikalavimus bus netoks stabilus bankų sektorius. Kitas dalykas, kaip mes galėsime įgyvendinti šią nustatytą sistemą. Pasiūlyme sakoma, kad e, valstybės narės gali e, įgyveninti nuostatas e, pasiūlyme greičiau negu nustatytas terminas. Pranešėjas sako, kad kai kurios taip ir padarė, tačiau svarbu, kad komisijos pasiūlyme pasakyta, kad kiekviena valstybė narė turi laikytis tokio tempo, koks yra, yra jai priimtinas. Uh, mes neturime raginti valstybių narių arba stabdyti jas. Jau kas nors nori greičiau gyventi šią sistemą, tai taip ir turi būti. Dabar skolo įsiskolinimo riba. Čia iš esmės derinama šis reikalavimas su bankininkistės sektoriaus priežiūra. Tačiau nuo 2015 metų šie reikalavimai jau bus pasenę ir nebenaudojami. Pavyzdžiui, Deksija banko atveju mm, įsiskolinimo riba ne visada yra tinkamas rodiklis. E, e, Vasara buvo atliktas tyrimas, buvo atliktas e, tas streso testas Deksija bankui ir buvo visi rodikliai tvarkingi, tačiau paskui buvo nustatyta, kad įsiskolinimas viršė 60 procentų nuo savo kapitalo, o tai yra rimta rizika. Jau reikėtų ankstesnėje, mm, ankstesnėme etape, bent jau tyrimo, e, nustatyti, kada yra tas įskolinimas didelis. Žinoma, tu turėtų užsimti ir bankininkystės priežiūros institucijos. Tačiau užuot e, nukeldami arba pavėlindami e, sistemos įgyvendinimo terminą, mes turėtume pažiūrėti, ar iš tiesų visi suinteresuoti asmenys atlieka savo užduotis. Šiuo atveju komisija iš esmės nedrasų pasiūlymą pateikia, ypač kalbant apie personalų skaičių ir apie jo apmokės, apmokėjimą. Pirmaš Bereš. Berės. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju ir mūsų pranešėjui. Pirmiausia, Norėčiau papasakoti, e, kokiame kontekste vyksta ši diskusija. Aplinkybės yra teigiamos, nes mes iš tikrųjų norime visi parengti dokumentą pagrįstą komisijos pasiūlymų ir jau kalbėjome apie tai, kad jis turėtų būti pakankamai platus. Kelis dalykus norėčiau paminėti, apie juos jau kalbėjo keli kiti kolegos. Pirmiausia, mūsų santykiai su JAV. Akivaizdu, kad šis klausimas yra labai svarbus ir mūsų parlamentas, ir ši komisija, šis komitetas turėtų užimti aiškį poziciją dėl e, e, e, JAV. Europos Sąjunga negali kalbėti apie konkurencingumą, jį vertindama pagal savo bankų padėtį pasaulyje. Tad, ir todėl manau, kad Bazilio 2 sustarimai turėtų e, veikti kaip sutartis. Negalime tylėti. Turime reikalauti, kad būtų taikomas abipusiškumo principas ir kad būtų apibrieštas e, priežiūros institucijų mandatas, tam, kad mes turėtume ir perspėjimo e, lentelę, kurioje iš karto užsidegtų lemputė, jeigu JAV, pavyzdžiui, nesilaiko taikomų nuostatų. Ir tai nebus vien JAV problema, bet ir mes. Bet tai turės įtakos ir mums. Toliau, likvidumas. Likvidus turtas. Gal aš negerai supratau, bet e, man pasirodė, e, kad jūs, ponia Karas, kalbėti apie teisinės priemonės. Aš manyčiau, kad mums reikėtų diskusijos, kurios metu mes galėtume ne tik tinkamai įvertinti situaciją, bet ir suformuluoti konkrečius kriterijus taikomus likvidumui. Gal jūs reikėtų apibriežti naujame reglamente? Ar jūs tokį kelią įsivaizduojate? Ar jūs įsivaizduojate, kad turėtų būti e, daroma e, antriniuose teisės aktuose. Nes panašu, kad e, jeigu mes e, patvirtinsime reglamentą, tuomet viskas bus, bus aišku. Toliau. Ar valstybės e, skolai turėtų būti taikomas nulinės rizikos, nulinė rizikos norma? Na, aš šiame kontekste noriu iškalbėti apie likvidumui keliančią riziką. Nulinė rizika, ar tai įmanoma? Man atrodo, kad net ir mažamečiai vaikai uh, supranta šio klausimo es, esmę. Ir aš tikiuosi, kad komiteto nariai puikiai žino, kad EBA pati kalbėjo apie, apie šią problemą. Taigi neįsivaizduojama situacija. Jei pažvelgsime likvidumą, pamatysime, kad rinkose kilusi visiška panika. Mes rengėme pranešimą, kalbame apie tai, kad mums reikia elgtis išmintingai, o valstybės skolos rinkoje situacija dar blogesnė. daug abejonių, neiškumo. Ir, e, ir mes e, norime pereiti nuo nulinės rizikos normos prie e, tos, rizi, tai, prie tos rizikos normos, kuri yra taikoma rinkoje. Man atrodo, kad jeigu mes norime elgtis išmintingai, tuomet e, turėtume vertindami valstybės skolą atsižvelgti ir likvidumo kriterijus. Yra ir dar vienas klausimas. Tai yra banko, bankų veiklos rūšių atskirimas. Kolega apie tai kalbėjo, jis jau išėjo, Nu, mes be abejo galėtume sukurti įvairiausias veiklos kategorijas, bet aš esu visiškai tikra, kad pono karas pranešimas yra žingsnis link to, kad būtų skirtingai vertinami taupiamieji ir sisteminės svarbos bankai. Tai būtų naudinga, tai būtų geras žingsnis. Toliau, kredito reitingo agentūros. Nu, galima būtų sakyti, kad mes žengėme žingsnį atgal, jei palyginsime šį dokumentą su Bazilio 2. Aleksandras Ratvalis. Pripažino, jog kad, pripažino, kad Kredito reitingo agentūros labai dažnai teikia neteisingus reitingus. Ir manau, kad, kad būtų gal ir gerai nekalbėti apie šias agentūras šiame pranešime. Tai nereiškia, kad šios agentūros nevadins jokių vaidmens ateityje, bet tai tiesiog reikš, kad uh, jie praras tą legitimumą, kuris buvo joms suteiktas anksčiau ir tai atitiktų mūsų susitarimą, kurį sudarėme tvirtinami Larozie pranešimą. Ir paskutinis dalykas - harmonizavimas. Ir nuosavo turto apibrėžimas. Aš manau, kad šis debatas turė, šie debatai turėtų vykti e, komiteto viduje ir jie iš esmės nėra susiję su Baziliu 2. Iš esmės aš patariu pranešį ir manau, kad mes turėtume žengti dar toliau, atsižvelgdami kiekvieno subjekto e, ypatumus. Aš manau, kad e, verslo pasaulis ir taip jau yra pakankamai apsaugotas, apsaugotas ir manau, ir manau, kad, kad kooperatyvų klausimą mes jau išsprendėme. Vertėjai pasakė, kad galės dirbti dar penkias minutės. Klaus ir pranešėjau, ar norėtumėt sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, ar aš suteiksiu žodį Elizai Ferreira, kitai mūsų kalbėtojai. Gerai, ponė Ferreira, prašau, penkias minutė, turime penkias minutės ir po to turėsime kalbėti angliškai. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpai, nes kai kurie klausimai, kuriuos norėjau aptarti, jau buvo uh, aptarti iki manęs kalbėjusių kolegų. Noriu nuoširdžiai padėkoti Jums už visą nuveiktą darbą. Uh, ir už tai, kokias, už tai, kad diskutuojate atvirai visus šios klausimus su mumis, nes tai yra labai svarbus ir tuo pat metu labai sudėtingi klausimai. Noriu priminti ar pakartoti tai, kas jau pasakyta. Atlyginimų klausimas yra tikrai aktualus. Realioji ekonomika ir jos finansavimas yra kitas. Uh, svarbus dalykas, kur, kurį turime aiškiai išsiformuluoti. Valstybių įsiskolinimas be abejo, ypač ir likvidumas. Turiu omeny ilgalaikį likvidumo aspektą, kuris nėra pakankamai gerai išspręstas ir čia dar yra erdvės pažangai. Toliau sutelksiu dėmesį į dar du klausimus. Vienas tai sisteminių institucijų kapitalo, reikala, kapitalo keliamų reikalavimų ketvirtosios direktyvos ir priežiūros institucijų santykis. Ir dar vienas klausimas susijęs su labai konkrečiu atveju, kuris yra labai aktualus kai kuriems verslo modeliams. Ką daryti su jau neveikinčiomis e, įmonėmis, holdingo įmonėmis ir kaip užtikrinti ma mažųjų akcininkų interesus, kad jie susigražintų savo kapitalo dalį. Apie tai kalbame 40 straipsnėje tačiau tai ypač svarbu, kalbant apie tam tikras ruši, verslo rušis ir reikia, tas, nu, ir reikia sustiprinti nuostatas numatančias, ką elgtis holdingo įmonėmis, kuriuose yra mažųjų akcininkų, bet kurios pačios savaime veiklos nevykdo ir todėl jis atrodo tarsi veiklos nevykdančios holdingo įmonės. Todėl, kad holdingo įmonėms e, kapitalui keliami reikalavimai, kurios pačios nevykdo bankinės veiklos. Būtent šis klausimas turi būti dar kartą nagrinėjamas nes teisės aktai skirti holdingo įmonėms, bankinių institucijų grupėms, skirtos tokioms įmonėms, kurios vykdo veiklą. Tačiau tai gali būti abejotina, vertinant viską iš juridinio požiūrio taško, kai kalbame apie veiklos nevykdančią holdingo įmonę, kurios, kurioje yra mažųjų akcininkų, kurie turi tokio, tokių įmonių kapitalo. Ir to, kalbant apie tokius verslo modelius, ypač kai bankai yra kažkokios šeimos nusavybė ir, ir kai koks nors bankas yra ypač įtakingas kažkokioje tai įmonių grupėje, Taigi tokiais atvejais tiems, toms mažoms įmonėms net, neturėtų būti keliami kapitalui keliami reikalavimai. Aš norėjau ypač e, atkreipti jūsų dėmesį šį klausimą, nes apie tai kolegos dar nekalbėjo. Uh, Ir norėčiau dar kartą išreikšti savo pritarimą viskam, kas buvo iki šiol pasakyta. Ačiū. Um, Ačiū. Tuo turime ir baigti mūsų diskusijas. Pakeitimai turi būti įteikti iki, 2000, iki vasaro 27. Aš, kaip jūs, kaip jūs sakiau, aš nebejoju, kad buvo dar norinčių pasisakyti. Turėsime rasti dar pusvalandį arba 45 minutės e, kitame mūsų posėdyje ir išklausyti e, pranešimo autorius atsakymą. Ačiū.